Okay. We start our meeting. Good morning, everybody. Pradedam posėdį, labas rytas visiems. Generalinis generalinio direktorato direktorius pateiks 2009 metų biudžeto vykdymo ataskaitą. Pakalbės apie sumas, kurios bus įpareigotos e, mokėti projektams techninės pagalbos srityje. Labas rytas, ačiū pirmininkė, gerbėmi nariai, man garbė dalyvauti jūsų komiteto posėdėje. Ilgai svarščiau, kaip pristatyti savo pranešimą. Galvau, gal reikėtų paruošti puik, gražias skaidrės su įvairiomis lentelėmis, bet po to pasvaršiau, kad galbūt jums būtų įdomiau padiskutuoti apie tos svarbiausius skaičius ir gal tiesiog aš pristatysiu juos tam tikrame kontekste. Taipgi siūlau pirmininkę e, jums susipažinti su įsamesniu informaciniu dokumentu, kuriame bus pateikti visi skaičiai. Bet šiandien gal į tas detalės nesileisime. Per ateinančias keletą dienų jūs gausite trumpą informacinį pranešimą, kur visi tie skaičiai bus jau aiškiai parodyti. Šį rytą turėtume pakalbėti apie biudžeto vykdymo sėkmę. Mums e, pavyko vykdyti 99,9 procentų, o kalbant apie mokėjimus, e, netgi viršėme šitą ribą. Paaiškinsiu. Praeisiais metais mokėjimai sudarė tokią sumą, beje, mano kolega viską čia akilai stebė, jis yra mūsų vyriausias finansininkas. Taigi mokėjimų suma sudaro 26,7 milijardus eurų iš, tų, iš tos sumos 18,3 milijardų skirta regionų fondui ir 7,1 milijardo sąnglaudos fondui. Tad bendrai maždaug 25,4 milijardo. O iš viso 26,7. 25,4 regionų e, fondui ir sąnglaudos fondui O toliau e, mažesnės sumos buvo skirtos solidarumo fondui IPA, ISPA, eksperimentiniams projektams ir parengėmiesiems veiksmams. Dabar galim išsamiau panagrinėti 25,4 milijardų sumą skirtą regionų fondui ir sanglaudos fondui. Ši minėta suma yra didesnė negu kad pradžioje buvome numatę. Tai yra maždaug 105 procentai tos pirmiau numatytos biudžete sumos. Bet visgi šią sumą galėjome sumokėti, kadangi galėjome pervesti šiek tiek pinigų iš socialinio fondo į regioninį fondą. Todėl ir pavyko surinkti visą šią sumą iš 25,4 milijardų 7 vis dar susijęs su 2006-2007 metų laikotarpiu, o 18,4 milijardo susijęs su 2007-2013 metų laikotarpiu. Na, dabar seniau panagrinėkime 18,4 milijardų sumą. 2007-2013 metams. Apie 9 milijardus e, skiriame iš ankstiniams mokėjimams. Turbūt nepamiršote, kad ekonomikos gaivinimo plano kontekste 2008 metų pabaigoje nusprendėme skirti šiek tiek virš 6 milijardų visiems struktūriniams fondams 2009 metais ir 2009 metais iš viso skiriame apie 11,25 milijardo visiems struktūriniams fondams ir sanglaudos fondui. O sanglaudos ir regionų fondui iš viso buvo skirta apie 9 milijardus. Praeisiais metais jau buvo išmokėta 9,4 milijardai mokėjimų pagal valstybių narių pateiktus prašymus, taigi tie kompensavome. Tai pirmas ženklas, kad mes jau žiūrėdami į skaičius galėjome gyvendinti 2006-2007 metų programos iniciatyvas. Tai da, yra dar akivaizdžiau, jeigu pažiūrėtume į pinigus ir į tas e, skirtus pinigus ir prašymus. Atrodo, kad mes daugiau negalėsime. Negalėjome kompensuoti praėjusiu metu pabaigoje, turėsime kompensuoti šių metų pradžioje ir tai perkelsime maždaug 6,2 milijardo. Taigi praėjusiais metais, kalbant apie naują laikotarpį, turėjome 9 milijardus e, išmokėta iš ankst... advansų 9,4 milijardai buvo paprašyti praeitais metais ir kompensuoti, nu, kitai šiais metais e, dar bus kompensuota virš 6 milijardų, buvo, kurių kompensuoti buvo paprašyta praeisiais metais, bet, e, kaip sakiau, yra uždėlsimas ir šiuo metu vyksta kompensavimas. Parčių skaičių, kalbant e, apie ekonomiką, toks yra svarbus pastebėjimas, kad daugelį regionų šiuo metu jau pradėtas praktinis naujo laikotarpio programų įgyvendinimas. Procesas įsibėgėjo. Na, o dabar, pirmininkė, dar galėčiau pasakyti, kad mums e, pavyko laikytis e, ekonomikos gaivinimo sutarties sąlygų. Tas, e, tos sąlygos buvo dviejopos. Viena vertus buvo paminėta, kad mes perkelsime E, mokėjimus, į, mokėsime avansų, kad valstybės narėse būtų daugiau likvidumo. Ir patys turėjome dar ištirti, panalizuoti, kad valstybės narės pasinaudojo tą likvidumo galimybę. Ir dabar jau galima pasakyti, kad remiantis informacija gauta iš valstybių narių, tie pinigai buvo panaudoti daugiausia dviem tikslais. Kaip kad ir buvo numatyta, pirmas tikslas iš ankstiniam finansavimui. Antra, kaip bendram finansavimui vykdyti, kaip mes kad ir buvom numatę. Tai vis ta 9 milijardų suma skirta regionų ir sangaudos fondams buvo tai panaudota. Šalia to dar buvo vykdomi tarpiniai mokėjimai E, norėdami atlikti tarpinį mokėjimą, tai turime gauti sąskaitą, turi būti patikrinta, tada prašymas pasiekia komisiją ir komisija sprendžia dėl apmokėjimo. Taigi praktikoje viskas atrodė taip. Prašymai dėl tokių tarpinių mokėjimų pa, mus pasiekė 2009 antroje pusėje. Tai yra prašymai dėl 6-7 e, metų programos projektų. Kodėl taip atsitiko? Paaiškinimas būtų labai paprastas. Jeigu jūs atsiminate ekonomikos gaivinimo paketo e, pasiekoje mes pratėsėme e, galutinių mokėjimų terminus, kalbant apie 6-7 programą, pusmečių iki 2009 birželio pabaigos. Ir tokiu būdu dauguma valstybių narių bei regionų pasinaudojo šią galimybę, kad galėtų maksimaliai išnaudoti 6-7 metų programą ir jie tokiu būdu išnaudojo visą savo pajėgumą. Todėl 7-13 programai skirti galtiniai mokėjimai buvo nepaliesti ir kai tik tai buvo baigta e, ankstesnė programa įgyvendinti, toj pat atsirado griūtis e, tų prašymų skirtų 7-13 programai. Taigi valstybės narės iki galo išnaudojo visas galimybės, Ir dabar jau pradėtas procesas nauja programa, pateikti prašymai, vykdoma kontrolė, vykdoma, vykdomas kompensavimo procesas ir taip toliau. Tokiu būdu mes, kaip sakiau, valstybėms norėms suteikėme daugiau likvidumo, suteikėme daugiau lėšų avansinių mokėjimų formą. Na, o pagal tą ekonomikos gyvenimo plano Dar viena sąlyga, mes turėjome diskutuoti su valstybėmis narėmis, kad įtikintume jas, kad paspaustumėme jas pradėti įgyvendinti taisyklės praktikoje dėl dviejų priežasčių. Viena vertus dėl to, kad mes jau vėlavome, atrodo, kad nors vėlavimas buvo įprastas, bet atsižvelgiant į krizę, tai reikėjo paskubėti. Ir mes norėjome, kad priemonių, praktinių priemonių būtų imtasi kaip galima greičiau, kad galima būtų paskatinti paklausą ir atit, iš kitos pusės išmokėti investicinės lėšas e, į tas, tas uh, tom protingom investicijom skirtas lėšas, kad viskas padėtų į priekį. Taip ir atsitiko 2009 metais, nepaisant vienos didelės kliūties. Ne, dviejų didelių kliūčių. Viena kliūtis buvo pati krizė, kuri daugelį valstybių narių sukėlė problemų dėl biudžeto surinkimo ir atitinkamai tai sukėlė problemų finansuoti, sumokėti savo dalį, padengiant išlaidas. Nemažai valstybių narių laikėsi tokio požiūrio, kad taupysime, kiek galėsime, bet jokių būdų ne struktūrinių fondų išlaidų prasme, sanglaudos kontekste. Taigi jos tengiasi užtikrinti visą reikiamą finansavimą. Tik tai dvi valstybės narės atrodo buvo ypač paliestos tos krizės, netgi e, sukėlė sunkumų kofinansuoti sanglaudos fondų projektus. bet kitos tokių didelių sunkumų nepatyrė, jos, aišku, galėjo pasinaudoti mūsų avansiniais mokėjimais. Antroji didžioji kliūtis, su kuria susidūrė viena dvi šalis, tai nacionalinės anticiklinės programos. Kaip žinote, valstybės narės parengė didelės nacionalinės anticiklinės programas ir susidarė tokia situacija, kad tie investuotojai susidūrė su dviem konkuren... konkuruojančiais šaltiniais - nacionalinės programos ir bendrijos programos, finansavimo programos. Įsivaizduokite jūs, kaip savaldybės meras, matote dvi finansavimo ugnybės ir galvojate, kurie geriau pasinaudoti, kurie, kur lengviau greičiau gauti pinigų. Antra vertus, reikia įvertinti, kur pinigai skiriami ilgesniam laikotarpiu, kur trumpesniam laikotarpiu. Ir visos ar dauguma nacionalinių antiциklinių programų pasirinko nacionalinės finansavimo šaltinius. Ir matėme, kad yra šiek tiek dviejonių ir valstybės narės galvojo, galbūt reikėtų kiek atidėti ES finansavimą ir pirmiausia pasinaudoti nacionaliniais fondais, bet nepaisant tų kliučių, kurios galiausiai pasirodė, nėra tokios jau didelis. Taigi, nepaisant tų kliučių, bendras rezultatas atrodo neblogas, matote jį išlaidų eilutėse ir kitiems metams tos eilutės atrodo labai gerai. Na ir galutinė pastaba, kurią norėčiau pateikti susijusi su ateitimi. De 2010 metais baigsis beveik visos nacionalinės anticiklinės programos, vadinasi, nuo 2011 metų jau neturėtų būti daug lėšų skiriama iš nacionalinių šaltinių. Todėl labai svarbu, kad nuo 2011 metų būtų skiriamas pakankamos lėšos iš struktūrinių fondų, kad būtų um, bent jau minimalios investicijos užtikrintos Ir mes todėl šiais metais nemažai skirsime tam dėmesio, kad kitais metais būtų numatytos dar didesnės išlaidos tam, kad būtų padengtos investicijos į struktūrinių fondų, tai yra struktūrinių fondų projektams. Taigi mes daug diskutavome su kolegomis, su valstybinarių atstovais ir atrodo, kad šio tikslo mums pavyks pasiekti. Galbūt aš pernelyg optimistiškai nusiteikęs ir manau, kad turiu tam teisę metų pradžioje. Bet man atrodo, kad 2011 metais galėsime padėdinti išlaidas 25-30 procentų. Jeigu pavyks tai padaryti, tai turės teigiamą poveikio, realaus poveikio valstybėms narėms. Ir tokiu būdu valstybės narės ir regionai galės kaip galima sklandžiau įgyvendinti savo didelius projektus. Ir remiantis naujausią informaciją visgi e, galėčiau daug optimistiškiau vertinti šią situaciją, jeigu negu kad vertinau prieš 3-4 mėnesius. Kalbant apie investicijas, e, finansavimas bus skirdamas ir pačių investicinių projektų rengimui, ir kontrolės sistemų sukūrimui. Tas kontrolės sistemos turėtų būti taikomus e, jau nuo pat projekto pradžios. Kadangi mes šiuo metu jau galime pasiremti tam tikrą patirtimį, kurią sukaupėme iš ankstesnių etapų, Ir tikiuosi, kad kitais metais biudžetas bus paruoštas sėkmingai, jisai bus dar gausesnis, o 2012 jis bus dar labiau papildytas. Ir tuo metu turbūt pasieksime piką, piką pasieksim 2013 metais. Na, vėliau jau finansavimas mažės. Jeigu mums pavyks viską taip suorganizuoti, tai sukursime tam tikrą darbų testinumą sankutos politikos projektų įgyvendinimo srityje. Gerbiamas pirmininkas, aš tikrai džiaugiuosi, kad mums pavyko įgyvendinti tą ilgalaikio struktūrinių fondų įgyvenimo idėją, kad tai yra testinis, nuolatinis darbas ir komisija, valstybės narės tengiasi padaryti viską, kad išnaudotų visas struktūrinių fondų galimybės, kad ypatinga dėmesį tam skirtų šiais krizės metais Taigi dar kartą pakartoju skaičius. Visi mokėjimai 2009 metais sudarė 26,7 milijardo. Iš jų RDF ir Sangodos fondai buvo skirta 25,4. Iš šios sumos 18,4 milijardo 7-13 metų periodui ir 18 ir šitos tos sumos 9 milijardai bus skirti avansui, 9,4 tarpiniams mokėjimams ir dar 6,2 milijardai perkelti iš šiuos metus dėl vėlavimo nekompensuota, tai pradėta daryti šiais metais. Todėl e, šiais metais padidės išlaidos ir kaip mes ir planavę, skirti daugiau šiais ir kitais metais ir to, kaip tik reikės, atsižvelgiant į ekonomikos vystimasi. Taigi dabar svarbiausia tą biudžetą nuosekliai vykdyti ir išnaudoti, panaudoti visus skirtus pinigus. Tokia būtų įžanga, o Vėliau, kaip minėjau, pirmininkė, aš jums atsiųsiu informacinį pranešimą, kuriuose, kuriame bus visi tie skaičiai labai samiai išdėstyti. Dėkuoju. Direktorius general. Dėkojam generalinio direktorato vadovui už suteiktą informaciją, už kuri buvo taip išsamei pristatyta, o dabar norėčiau pradėti diskusijas ir žodį suteikiu ponio Kler. Ačiū pirmininkė, dėkoju ponė Hadarį. Iš tiesų, tai yra puikios žinios metų pradžioje, nes iki tol situacija tikrai atrodė pakankamai sudėtinga, bet aš turiu gana konkretų klausimą, kuris mane ypatingai domina. Tai yra klausimas susijęs su būstų statyba. Toms reikmėms buvo paskirta daugiau lėšų, anksčiau senosiams valstybės narėms finansavimo slengstis buvo 3 procentai. Mano klausimas yra, ar šios lėšos yra panaudotos tinkamai. Tie projektai yra labai reikalingi ir už juos atsakingi, iš esmės, atsakingos iš esmės yra vietos institucijos ir man bent jau taip yra sakoma, esu taip informuota, kad Vokietijoje nėra jokių veiksmų programų, kurios e, būtų naudojamos tam, kad tos lėšos būtų panaudojamos teisingai. Man labai įdomu dėl to, kokia yra iš tikrųjų situacija ir jos yra tinkamai panaudojamos. Beveik 350 milijardų eurų buvo skirtas anglaudos e, fondo projektams tarp per septynerius metus. išleidome 26 milijardus 2009 metais, jeigu teisingi skaičiavimai, kaip suprantu, jie yra teisingi. Ačiū. Dėkui, generalinio direktorato vadovas. Ačiū labai. Visų pirma, dėl būsto sektoriaus. Iš esmės, būsto sektoriuje svarbiausi dabar yra energijos taupimo projektai. Iki šiol lėšos nėra naudojamos taip intensyviai, kaip galėtų būti naudojamos. Dar nepasiekime tos ribos finansavimo, koks yra leidžiamas. E, bet kai kuriuose senosiuose valstybėse narėse, pavyzdžiui, Prancūzijoje, iki šiol programos pasikeitė labai nežymiai. Daug valstybių narių ir regionų dabar būtent keičia savo programų, programas. Bet aš nesu tikras, kad labai greitai pavyks pasiekti 4 procentų ribą, kurią esame numatę. Kadangi pasigirdo labai daug raginimų tai padaryti, tai žinoma, mes stengsimės dirbti intensyviau, patys iš savo pusės labiau domėsimės, reikalausime daugiau informacijos iš valstybių narių, tam, kad pamatytume, kas iš tiesų juose vyksta ir kokios yra to priežastys, kad e, visos priemonės nebuvo pilnai panaudotos nuo tada, kai jos tapo prieinamos. O dėl priemonių taikomų naujosiams valstybėms narėms, mus labai domina valstybių narių pageidavimai nors iki šiol ten veiksmas vyko pakankamai lietai. Čia skaičiavimuose nebuvo jokių klaidų, nebent gal labai nežymios, kai pradėjau kalbėti apie 26,7 milijardus eurų, tai buvo Sanglaudos fondo ir regionės plėtros fondo suma. Ir taip pat socialinio fondo suma, bet kaip aš sakiau, pačioje pradžioje mes vėluojame beveik vieneriais metais. Tad iki šiol yra maždaug 30 procentų lėšų jau išleista ir lėšų skirtų naujajam laikotarpiui. Ir todėl tai yra ir biudžetinės priežastys, bet taip pat ir ekonominės priežastys. Dėl jų mes galime tęsti savo darbą, jos suteikia mūsų veiksmams teisėtumo. Iš tiesų, dabartinė situacija yra panaši, tai kaip kyla lėktuvas, iš pradžių jis rieda labai lietai, bet paskui pakyla ir skrenda labai greitai. Ir tas skrydis yra labai malonus, tai tikėkime, kad mūsų, ar mūsų situacija bus būtent tokia. Bet, žinoma, yra dar šis tas, kas mane truputėlį neramina, aš dar to neminėjau, tai yra tai, kad valstybės narės rodo labai didelį susidomėjimą esamais pinigais ir norą rod, panaudoti esamas lėšas, bet susidursime su didelėmis problemomis ir teks bandyti, kaip jas išspręsti, tai būtent papildomumo problema. Tai reiškia, kad valstybės narės ne visos turi pakankamai lėšų nacionalinių lygių, kuriuos galėtų panaudoti, kofinansuoti projektams. Tad tie bendri tikslai, sanglaudos fondo tikslai jiems yra priimtini, bet kai prakalbama apie tai, kiek turi pačios valstybės prisidėti ir finansuoti tuos projektus, pamatome, kad joms atsiranda nemažai sunkumų būtent dėl ekonominės krizės padarinių. Bet šiandieną jau krizė nebėra tokia umi ir manau, kad mes turime šiandieną ruoštis tam, kad kokia situacija gali būti laikotarpio pabaigoje ir bandyti numatyti, kaip reikėtų elgtis, kad galėtume vis tik tai e, įgyvendinti savo tikslus. Tad, kaip minėjau, yra labai geros biudžetinės galimybės, bet ir reikėtų atsižvelgti ir ekonominės priežastys ir jas spręsti tam, kad ta mūsų pagėdaujama pažanga vis tik tai vyktų. Ačiū už Jūsų atsakymą. Ponas Gudmanis. Ačiū labai. Pone Aneri, aš suprantu, tai, ką jūs kalbėjote, aš jau esu parengęs klausimus ir komisijai, ir taip pat ir Iš tiesų, man atrodo, kad situacija nėra tokia užšviesi, kaip jūs čia bandėte nušviesti. Turiu keletą klausimų, tris klausimus ir jeigu šiandieną negalėsite juos atsakyti, tai labai džiaugsiuosi, jeigu pateiksite atsakymus raštu. Visų pirma, jūs kalbėjote apie 2000-2006 metų finansinę, e, finansinį laikotarpį. Jūs minėjote, kad jis buvo pratestas socialiniam fondui ir sanglaudos fondui iki praėjusiu metu birželio mėnesį. Terminas tai buvo pratestas terminas, kai kada galima pateikti dokumentus. Bet pagal mano skaičiavimus aš peržiūrėjau visų valstybių duomenis ir šių metų sausio trečiosios dienos duomenys parodė, kad maždaug 1,9 procentų pinigų ir įmanomų lėšų nebuvo panaudota. Tad 4,5-4,4 milijardų eurų maždaug. Jeigu valstybės narės neparodė interesų susidomėjimo iki praėjusiu metu birželio mėnesio, tai jos nebeturėtų turėti galimybės tas lėšas panaudoti ir klausimas yra labai rimtas. Pinigai buvo numatyti, bet nebuvo panaudoti. Nėra galimybės perkelti tų lėšų į kitus fondus, tad klausimas mano yra toks, kągi turėtų regionės plėtros fondas daryti su tais pinigais. Nes visos šitos lėšos Ir ar jos yra naudojamos kitų fondų reikmėms, solidarumo fondui, globalizacijos fondų reikmėms? Kokioje padėtyje yra šios lėšos? Nes dabar matom, kad situacija nėra daug geresnė negu buvo. Toks mano pirmas klausimas. Antras Jūs sakėte, kad 2010 metams ir 2009 metams yra numatytas labai geras planas. Bet vėlgi pažvelkime į duomenis. Sausio pirmoji diena visos lėšos, jų visų panaudojimas, įskaitant e, avansus ir tarpinius mokėjimus, jie visi yra, visi, visi mokėjimai yra mokami iš komisijos. Vienas procentas yra jau iš 31 procentas jau yra išmokėtas. Jeigu pasvelgsime į regionų plėtros fondą, 29 procentai išmokėti, bet skirtumas tarp gerų ir blogų valstybių yra 400 procentų daug valstybių yra žemiau vidutinio išmokėjimo lygio. Jeigu kitose fonduose skirtumas tarp tų valstybių, kurios įgyvendina visus savo įsipareigojimus, yra dar didesnis - 469 procentai, tai yra keturiais kartais daugiau negu kitose fonduose. Jūs sakėte, kad situacija yra nebloga, bet iš tiesų, kai pasižiūrime į duomenis, Matome, kad to, bet vis tik tai tos valstybės, kurios neįgyvendina savo įsipareigojimų, ne visos turi biudžetinių problemų. Tad klausimas yra, kodėl jos tų įsipareigojimų nevykdo. Reikia tai analizuoti ir reikia imtis priemonių, nes kitaip mes susidursime su tokia pačia situacija, kaip susiklosti dėl 2000-2006 programos, kur pinigai turi būti panaudoti, jie nėra panaudojami ir jie turi arba grįžti valstybėms narėms, arba grįžti savo fondus. Iš tikrųjų, tai nėra tokia situacija, kurios pageidautume. Iš tiesų, šie fondai yra labai gera, gera priemonė. Visi žino jų taikomą procedūrą, mokėjimus, kokiu tvarkaraščiu jie eina, kokie jie yra teikiami. Ir valstybės narės turi laikytis taip pat su taisykliu. Jeigu jos to nedaro, tai reiškia, kad lėšos nėra teisingai panaudojamos. Ir mano trečiasis klausimas. Jūs sakėte, kad puikiai įgyvendinote numatytą planą, bet vėlgi pažvelkime į skaičius tarpinių mokėjimų. Matome, kad sugebėjote išmokėti per 27 dienas nuo per lapkričio mėnesį 35 procentus lėšų, 37 procentų socialiniam fondui. Tai reiškia, kad tiek daug lėšų komisija išleido per 27 dienas. Klausimas yra toks, ar jūs iš tikrųjų sugebėjote surinkti visus reikiamus dokumentus iš valstybių narių ir juos išanalizavote ir tada išmokėjote lėšas, ar valstybės narės tiesiog pačios surinko dokumentus, bet jų, jų jums nepateikė ir pradėjo jūs spausti ir sakyti, kad jūs privalote išmokėti uh, numatytas lėšas, nes artėja biudžetinių metų pabaiga ir kitaip jūs neįgyveninsite savo įsipareigojimų. Ir tada prasidės audito procedūros ir visokios kitos tikrinimo procedūros. Man labai įdomu būtų sužinoti atsakymus iš šitos klausimus. Jeigu šiandieną jų pateikti žodžiu negalite, tai gal galėtumėte parašyti atsakymus raštu ir pateikti juos mūsų komitetui ir taip pat biudžeto komitetui. Ačiū. Yes, uh, Dėkoju už klausimus. Pradėsiu nuo trečiojo paskutinio klausimo, nes į jį galiu iš karto Jums atsakyti. Iš tiesų valstybės narės moka sąskaitas, kurias gauna, jos atlieka reikiamą kontrolę. Tai yra daroma vadovaujančios institucijos iniciatyva. mes, kai gauname visas tas sąskaitas, viską peržiūrime ir patikriname. Ir kai visą tai atliekama, tada valstybės narės, e, prieš tai pačios dar peržiūrėjusios visus savo dokumentus ir sąskaitas, viską atsiunčia mums. Tada mū, mes savo ruoštų dar kartą tikriname atsiustus dokumentus ir per tas 27 dienas mes sugebėjome išmokėti visus mokėjimus, kurie galėjo būti išmokėti ir kuriems dokumentai buvo gauti. Ir mes tikrai čia nesusidūrim su jokiom problemom. Tie išmokėjimai, dėl kurių mes išvelgėme kažkokias galimas problemas ar turėjome papildomų klausimų, tų išmokėjimų niekas ir neįgyvendino. Jie nebuvo išmokėti 2009 metais, bet buvo perkelti į 2010 metus. Ir dabar kaip tik yra analizuojami šitie atvejai, yra kalbama su valstybėmis narėmis tam, kad mes užtikrintume, kad viskas būtų daroma pagal taisyklės ir bent jau iš turimų dokumentų galėtume jausti, kad išmokėjome e, lėšas nepažeisdami jokių numatytų taisyklių. Ir kad mums dėl to nekils jokių problemų su auditu. Jūs esate teisus dėl to, kad išmokėjimo lygis yra maždaug 30 procentų. Tai tikrai nėra tai, kuo galiu didžiuotis. Bet mes vėluojam jau vieneriais metais ir iš tikrųjų tas skaičius gal, dabar jau turbūt yra net daug didesnis negu 30 procentų. Bet tikimės, kad per ateinančius keletą metų sugebėsime savo ruoštų padaryti viską, ko reikia tam, kad tas vėlavimas dinktų. mes iš savo pusės palaikysime labai glaudžius ryšius su tomis valstybėmis narėmis, kur išmokėjimo lygis yra toks žemas. Ir tikrai yra nemažai tokių atvejų. Bet jau pradėjome bendrauti su valstybėmis narėmis ir reikalaujame iš jų būtinos informacijos, bet ten reikalai juda gana lietai. Dažnai tam yra tik tai institucinės priežastis ir tokios kaip vyriausybės pasikeitimas, nauji pareigūnai yra paskirti, nauji ministrai, valstybių sekretoriai ir panašiai. Ir būtent dėl to reikia laiko, keletos mėnesių, kol jie susipažįsta su situacija. Bet mes su kiekviena valstybė atskirai gilinamės į jos situaciją ir žiūrime, ką galime padaryti tam, kad lėšų išmokėjimo lygis būtų didesnis ir tose valstybėse narėse, kurios šiuo metu atsilieka. Ir keletoj valstybių narių čia problemos yra ne tik tai jų gebėjimo finansuoti projektus. Ten yra ir politinės problemos. Dėl 1,9 procentų 2000-2006 metų programos lėšų aš pasisukau į Hanko, Hanko ar šis pinigai yra saugus. Dėl 2000-2006 metų pagal reglamentą ir komisijos e, nustatymą tas pinigų panaudojimo lygis yra 25 procentai ir daugiau jų išleisti kitokiams sėkmėms yra negalima. Tad iš tiesų visos tos programos, kuriuose išmokėjimo lygis jau pasiekė 95 procentus, likusi pinigų suma yra finansuota tam, e, tol, kol bus gauti papildomi dokumentai. Ir kai komisijos tarnybos išanalizuos visus projektų gyventinimo ataskaitas, taip pat išanalizuosime audito tarnybų rezultatus, tada bus išmokėti likę 5 procentai. Šiuo metu šita pinigų suma, kurią jūs minėjote, yra išaldyta ir ji bus išmokėta tik tai tada, kai gausime visus būtinus dokumentus. Tada komisija užtikrins, kad išmokėjimai būtų atlikti teisingai. Šita situacija yra iš tikrųjų nieko neipatinga, ji yra normali, taip yra buvę ir anksčiau. kai, kad likusią pinigų sumą išmokome po to, kai gauname e, projekto finalizavimo įrodančius dokumentus. Kai kurie projektai jau buvo finalizuoti praėjusiais metais ir tos valstybės narės, kuriuose tai taip yra, jos gaus e, pinigus greičiau negu kitos. Bet noriu Jūs patikinti, kad šita situacija yra visiškai normali ir likusi pinigų suma bus išmokėta po to, kai bus gauti projektų finalizavimo dokumentai. This is very serious. I'm not talking about 95% fulfillment rate. paskutiniai 5 procentai bus išmokėti tada, kai bus gautos ataskaitos iš šalių. Tai yra aišku, bet jeigu pažiūrėsime į socialinį ir regioninės plėtros e, fondą iki šių metų sausio, galima pažiūrėti, pamatyti, kad e, įgyvenimas, įvykdymas yra ne 25 procentai, o 92, 93 ir skirtumas čia yra maždaug 3 procentai, tai nežinau, kaip galima buvo įgyveninti tuos, paskirti tuos 3 procentus, jeigu dar e, pernai, birželio mėnesį, jie negalėjo pateikti dokumentų. Kalbu ne apie 25 procentus, tai yra aišku, bet ta suma buvo 16 milijardų praeitų metų pabaigoje. Taigi 16, iš tų 16 milijardų 5 procentai bus išmokėti, bet tiem dviem fonam, kurie jau yra uždaryti, ten dar yra likę pinigų ir ten maždaug pagal mano paskaičiavimus apie 4 milijardus ir jau jų nebebus galima paskirti, nes iki termino buvo tas įgyvenimas 95 procentai gerokai mažiau, tai turėjau galvoje. Bandykime įsiaiškinti. 25 procentai yra aišku. Mes išmokame iki 25 procentų, 5 procentus pasiliekame pabaigai, finalizavimui, o kada projektas finalizuotas, tuomet yra išmokami šie 5 procentai. Jeigu po to ir lieka pinigų, kurie nebuvo paskirti, nebuvo iš... panaudoti, tie pinigai yra, jie nebus panaudoti kitose programuose jie yra sutaupyti. Kita vertus, jeigu turime investicinės programas, kurios vyksta daugiau negu iki septyniarių metų, tai neišvengiamai būna tose programuose projektų, kurie neįvyksta, kurie nepasiteisina. Tai jeigu mes galiausiai toje programoje pasiekėme 99 procentus lėšų panaudojimo, tai manau, kad rezultatas tikrai neblogas. Bet žinoma, mes jums pateiksime atsakymą raštu į šios klausimus. Be abejo, jūs esate teisus, mes turime daryti viską, kas mūsų galiuose, tam, kad naujajame finansinėme etape iki 13 metų lėšos būtų panaudotos kiek įmanoma geriau ir efektyviau. Dabar tas finansinis periodas tik prasideda, mes e, aiškinamės, kokios yra problemos ir kaip jas spręsti. Pirmininkas dėkoju, ponė Šrioder. Ačiū pirmininkė. E, gerbiamas direktoriau Ačiū, kad atvykote į mūsų komitetą. Labai svarbu, kad jūs atvykstate periodiškai ir pateikite mūsų ataskaitą. Turiu keletą klausimų. Pirmiausiai dėl įgyvendinimo ir perkelimo, kaip jūs jau atsakėte. Mano klausimas bus panašus į, į ką tik nuskambėjusi. Kai kalbame apie labai didelės pinigų sumas ir tokius didelius pinigų srautus, kaip yra kontroliuojama kokybė. Ypač turiu galvoje aplinkosaugos nuostatas, tam, kad kaip kontroliuojama, kad investicijos būtų tvarios, kad jos padėtų vystytis regionui, o ne taip, kad tas, tomis investicijomis pasinaudos tam tikra įmonė, o paskui po penkerių metų išnyks. Uh, nes vis, visi pasiekimai bus tiesiog išvaistyti, taip yra atsitikę. Taigi, kokios yra tos kontrolės tam, kad užkirstume kelią tokiems reiškiniams? Jeigu pastebima, kad projektas vykdomas nesilaikant tvaros e, kriterijų, tvaros plėtros kriterijų, ką, kas tada daroma. Antra, dėl ateities. Ispanija, kaip pirmininkaujantį valstybę, pateikė savo poziciją ir taip pat. Ir kalbėjo apie aukšto lygio susitikimą dėl tvaros politikos. Ar galėtumėt mums pasakyti, kokie buvo rezultatai šio susitikimo? E, ačiū. Pirmiausia, dėl lėšų ir kontrolės. Yra trijų lygių kontrolė, kuri vykdoma iš karto ir yra vėlesnės, vėlesnė kontrolė, kuri vykdoma vėliau. Pirmiausiai, vykdančios institucijos. Prieš tai norėčiau pasakyti, kad bendro valdymo sistemoje, kur, yra, kur, kur, kur vyksta, mes skiriame du skirtingus, skirting, dvi skirtingas projektų rūšis normalius projektus iki 25 milijonų e, eurų ir stambius projektus, kurie, kurių biudžetas yra didesnis. Taigi, kai kalbame apie stambius projektus, prieš juos pateikiant komisijai, atsiprašau, pateikusios komisijai, komisija e, išanalizuoja šios projektus ir atsižvelgia į tai, ar tie projektai laikosi e, aplinkosaugos viešųjų. Visųjų pirkimų reikalavimų ir taip toliau. Toliau kontrolė vykdoma valdymo agentūrų šiuose regionuose, valstybėse narėse. Ir valdymo agentūra turi vykdyti šias, šią kontrolę. Sertifikuojantį agentūrą gali kreiptis į Europos Sąjungą, e, prašydama patikrinti, ar valdymo agentūra atliko savo darbą ir vėliau iš nepriklausomos audito institucijos valstybėje narėje gauname metinės ataskaitas, kuri vykdo, auditą, kuri vykdo projektų auditą. Taigi tokia sistema turėtų vykti ir tik tai išsiaiškinę mes e, nusprendžiame, ar projektas yra finansuojamas. Taip pat, žinoma, ir auditų rūmai turi savo kompetencijas. Šioje, šioje stadijoje mes kol kas dar nevertiname tų projektų įgyvendinimo e, vietoje. Ir dabar pereisiu prie vakarykščio aukšto lygio susitikimo. Taip, vakar įvyko aukšto lygio grupės susitikimas. Ir mes pateiksime smulkesnę ataskaitą, galbūt Katerina Katanova, kuri pirmininkavo e, ateis į jūsų komiteto <clears throat> susitikimą. Susitikimas vyko dvie, dvie, dviemis dalimis. Pirmiausia, kalbėjome bendromis temomis apie 2020 strategiją, kurią pristatė komisijos pirmininkas Barozo. Uh, mes kalbėjome, kaip galime užtikrinti, kad ateities sanglaudos politikos, sanglaudos politika sieks tų tikslų, kurie yra nustatyti ir kaip mes, kaip mes užtikrinsime, kad regionai ir valstybės narės galės siekti ne tik tai bendrų tikslų, bet ir spręsti konkrečias vietinės regioninės problemas. Taigi kalbėjome apie e, lankstumą šioje srityje, nes tiesiog pasikeitėme nuomonėmis, nebuvo pasiekta tam mm, kažkokių konsensusų ar, ar, ar, ar išvadų. Taip pat išklausėme pristatymą, pasisakymo iš e, žemės ūkio ir ir darbo e, generalinių direktoratų. Jie pasakė savo temomis, kurios manome es, yra labai susijusios su regioninė politika. Čia taip pat išklausėme tokių bendro pobūdžio pristatymų. Žinoma, reikia labiau įsigilinti, kad išsiaiškinome, ką konkrečiai kolegos turėjo galvoje. O vakar vakare, po pietų, vyko diskusijos su kolegomis iš valstybių narių. Kalbėjome apie tai, kaip kaip galime geriau vertinti mūsų politikos įgyvendinimą šiame periode, kad ne tik tai vyktume vertinimą jau periodui pasibaigus, bet ir uh, vykstant. Būtent čia labai, labai galima būtų atsakyti kartu į klausimą apie kokybę, kaip vyksta aplinkos saugos apsauga, kaip, kaip vyksta regioninė plėtra, turint galvoje aplinkos saugos apsaugą, turint ir, kitu, ir kitas svarbės nuostatas. Taigi, vakar čia buvo tik pirmas žingsnis ir toliau diskusija tęsis. Ir svarbiausias klausimas ir toliau bus, kaip užtikrinti, kad projektai, kurie yra įgyvendinami regionuose, ypač tie projektai, apie kuriuos mes tiesiogiai nesužinome, tie nedidieji, nestambieji projektai, Kaip užtikrinti, kad tie rezultatai vietoje regionuose yra tenkinami? Yra jau keletą gerų minčių, gerų idėjų. Šitų diskusijų dar reikia jas apsvarstyti. Norėčiau vėliau galbūt dar grįžti prie šio klausimo, kai kalbėsim, nes dar pakalbėsime ir apie vertinimą, atskirai apie vertinimą. Ir pagrindinis klausimas ir būtų toks, kaip mes per finansinį periodą galime, turėtume užtikrinti, kad projektų, įgyvenintų projektų kokybė yra gera, yra tenkinama. Jau daug ko pasimokėme iš tų vėlesnių vertinimų, bet ką galėtumėm padaryti vykdydami vertinimus finansinio periodo metu. Ačiū pirmininkė, turiu du pastebėjimus ir du klausimus. Pirmiausiai, dėl Konstans Klere klausimo. Visi, kurie dirba regionų srityje, puikiai žino e, energetikos efektyvumo klausimus. Tai yra labai puikiai pamoka, iš kurios galime pasimokyti. Jeigu mes pr periodo pradžioje keliame labai griežtus reikalavimus, o viduryje, pakei, o, o vidury, viduje, viduryje pakeičiame reikalavimus, tuomet reikia iš kažko atimti pinigus, niekas nedrįsta pakeisti e, tos programos. Taigi tada ir lieka tų ne, nepanaudotų lėšų. Niekas negalėtų patvirtinti netgi labai aplinkosaugai palankaus projekto e, tokiomis sąlygomis. Ar mes galėtum e, gau, e, gauti papildomų lėšų energetikos e, efektyvumo projektams? kol kas patirti yra labai sudėtinga, tokį projektą patikti yra labai sudėtinga, mes tai žinome, nes dirbame su tai žmonėmis, jie klausia, iš kur mums gauti pinigų projektams, kurie yra e, būtent efektyvūs energetikos prasme. Ką daryti ateityje, galbūt tie projektai turėtų būti atviresni, galbūt taisyklės turėtų būti lankstesnės. O gal auditoriai sakys, kad tų atvirų taisyklių negali būti, nes jos bus neaudituojamos. Kita vertus, bendras valdymas. Valstybės narės ne, neinvestuoja pinigų, ne, neįsisavina pinigų, o komisija nieko nedaro, kad e, jos tai padarytų. Galbūt čia klausimas komisijai, kad komisija turėtų pergalvoti savo vaidmenį. Komisija yra tik tai prižiūrėtoja o vykdo valstybės narės. Galbūt komisija turėtų taip pat prisidėti prie paties vykdymo, turėti daugiau kompetencijų vietoje tame regione. Čia juk yra ES investicijos, kurios nėra įsisavinamos, o paskui kaltinama tik tai valstybė narė, kad jų neįsisavino. Mes prieš trejus metus bandėm pasiūlyti, kad e, neišleistos lėšos būtų iš naujo panaudojamos sanglaudos srityje. Tai buvo, tas pasiūlymas buvo atmestas visais lygmenimis taryboje ir visur kitur. Komisija nenorėjo tokio varianto. Mūsų pasiūlymas buvo atmestas griežtai. Manau, kad 1,5 procento lyginant su ankstesniais rezultatais yra didelė sėkmė. Anksčiau tie skaičiai buvo gerokai didesni. Manau, kad su šituo komitetu jums bus daug darbo per ateinančius penkerius metus. Prašyčiau atnešti mums statistiką į tokį, į tokį susirinkimą, nes mes neįsimename tų skaičių, negalime paskui diskutuoti. Turiu kelis klausimus. Kaip manote, ar finansinė krizė padeda sanglaudos fondams ar ne? sakėte, kad valstybės narės naudojasi savo, savo priemonėmis. Taigi dabar jau visi žino, kad e, galima naudotis ne tik tai ES pinigais, bet taip pat ir, ir savo nacionalinėmis lėšomis. Sanglaudos politikos reforma bus dar kartą peržiūrėta finansinės krizės kontekste bus ieškoma alternatyvų. Tai yra labai bendras klausimas, bet reikia apie tai pagalvoti, nes reikės kažką pakeisti, nes valstybės narės ieško lengvesnių pinigų, ne, nes ES pinigus kartais gauti yra labai sudėtinga. Antras klausimas dėl biudžeto. Jeigu šiandien turime problemų balsuojant dėl biudžeto, žinoma, kolegos dirbantis biudžeto komitete E, norės sumažinti skiriamas lėšas, nes jeigu lėšos neišleistos, vadinasi, mums reikia mažiau lėšų sanglos politikai. Taigi, ar didžiai regio, ką mano pasiūlyti, kiek lėšų pasiūlyti mūsų eilutei, jeigu mes sumažinsime tas lėšas, kaip mes galėsime planuoti toliau sanglos politiką? Uh, th thank you very much. I will start with what was the question, the, the, the real question, Jan. Uh, as far as the budget... Lietuvių vertėjų kabinete įraujasi, ar reikalingas vertimas į lietuvių kalbą. Jeigu taip, duokite vertėjams ženklą. Mes esame antrame aukšte, salės kairėje, žiūrint į pirmininką. Lietuvių vertėjų kabinetai raujasi, reikalingas vertimas į lietuvių kalbą. Jeigu taip, duokite vertėjams ženklą, pamojuokite. Mūsų kabina yra antrame aukšte, kairėje pusėje žiūrinti pirmininką. When we reach the, when we reach the top, we are not beyond what the, the ceilings of the financial framework are. That means we, we have to, to work with the regions and with the member states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 O mums laiko yra iki pusė vienuolikos maždaug. Taigi pas prašome e, kalbėti kaip galima trumpiau. Taigi, Fan Roy. Ačiū pirmininkė, aš norėčiau ats... užduoti porą klausimų. Pirmas klausimas susijęs su to rūpeščiu mūsų komitete dėl tarpinės peržiūros. Uh, Jūs informavote apie skaičius, apie situaciją, apie lėšų panaudojimą. Ir atrodo, kad kartais e, reikėtų pakalbėti ir apie vidurio laikotarpio vertinimo peržiūrą. Ir Atrodo, kad dabar įvyko toks pseudo vidurio laikotarpio vertinimas, iš tikrųjų viskas nebuvo išanalizuota. Aišku, galima įspręsti problemą perkelus pinigus iš vienos kategorijos į kitą. Taigi, gal jūs galėtumėt mus painformuoti apie šį procesą ir kaip jūs, kaip regionų generalinis direktoratas, dalyvaujate šiame procese? Tai toks būtų klausimas. Aš siūlyčiau mums parodyti iniciatyvą organizuoti rimtus klausimus dėl sangaudos politikos vykdymą, vykdyti įsames diskusijas ir kartu tai suderinti su susitikimu su nacionaliniais parlamentais dėl sanglaudos politikos ateities. Manau, kad mes turėtume tai daryti ne tik parlamente, bet e, kalbėti apie tai ir su nacionaliniais parlamentais, pakalbėti, kaip ta sanglos politika turėtų atsispindėti ilgalaikėje perspektyvoje. Taigi būtų toks klausimas. Galbūt galėtumėte mus informuoti apie tą besticity procesą, gal galėtumėte informuoti, kad nebūtų jokių surprizų ateityje. Na ir dar norėčiau paklausti, gal jūs galėtumėte šitą e, darbą numatyti, kad mes galėtume informuoti apie tai, kad mes galėtume atsižvelgti į savo darbo atvarkę. Dėkuoju, prašom atsakyti ponė Anerų. Aner. Taip, dėl pirmo klausimo galėčiau pasakyti štai ką. Komisija šiuo metu kaip tik labai daug ir aktyviai diskutuoja, e, rengdama 2020 metų dokumentą, e, vyksta konsultavimuose procesas. Ir šiame konsultavimuose procese aš pats aktyviai dalyvauju. Ir galiu jums drąsiai pareikšti, kad e, viena labai svarbi e, tikslinė grupė yra regionai ir regioninės asociacijos. Su jų atstovais mes tikrai labai aktyviai diskutavome. Generalinis sekretariatas paprašė jų, kad jie mums padėtų įvertinti e, tą politiką. Gavome jų dokumentus, kuriuose jie išsakė labai stiprią poziciją, pabrėžė, kad regionų vaidmuo turėtų būti suprantamas kaip e, svarbių valstybių narių veikėjų vaidmuo. Jie pabrėžė, kad e, sąngaudos politika turi tam tikro variklio, jeigu pasakyčiau variklio, galbūt per daug techninis terminas, E, variklio vaidmenį atlieka. Na, bet šiaip ar taip, e, nu, atsižvelgiant į regionų prioritetus, reikėtų numatyti ir 2020 metų programos prioritetus, kadangi jie būtų pagrysti tada jau praktiniais poreikiais. Kaip bebūtų, šiuo metu dar vyksta konsultacijos, mes surinkome daug nuomonių, daug pozicijų iš įvairių susijusių šalių, iš įmonių ir e, organizacijų ir taip toliau. Ir manau, kad generalinis sekretariatas šiuo metu uh, jau vertina šitas, šitus dokumentus, bandys juos apibendrinti, išanalizuoti. Ir manau, kad komisija, naujoji komisija, labai greitai atsižvelgs į tą situaciją dar kovo mėnesį ir atitinkamai pakeis Europa 2020 dokumentą. Ir tai bus ir mūsų darbo su sanglaudos politika pagrindinis dokumentas. Na, kalbant apie biudžeto vykdymo peržiūrą, tai šioje srityje tikiuosi dokumento sulauksime apie vasarą, vasaros atostogas maždaug tuo metu. Iš grafiko mat, matau, kad kitais metais greitai pasieksime tokią situaciją, kada reikės pateikti konkrečius skaičius, konkrečius pasiūlymus apie mūsų sanglaudos politikos ateitį. Ir ta biudžeto vykdymo peršra bus labai naudinga. E, komisaras Hanas, aš tikiuosi, jis ir bus komisaru šioje srityje, turi labai aiškę viziją dėl sanglaudos politikos ateities, dėl šios politikos struktūros. Na, o mes taip pat savo ruoštų dirbame kartu su biudžeto generaliniu direktoratu ir kartu rengė, ruošiamės įgyvendinti kitą finansinį laikotarpį, finansinį, finansinę programą. Ir, žinoma, nagrinėjame tokius klausimus kaip valdymo struktūra, kuri turėtų padėti įgyvendinti Europą 2020 dokumentą. Mūsų pozicija yra labai aiški. Žinome, kad komisija galiausiai turės pateikti konkretų pasiūlymą ir galbūt reikės organizuoti tam tikrą vertinimo komandą, kaip ir arbitražą, taip vadinama, kuris turės įvertinti tą biudžeto vykdymą. Na, o toliau dirbsime su valstybėmis narėmis, su regionais, per aukšto lygio darbo grupę. Su regionais dirbdami mes naudojame regionų komiteto patalpas kaip vietą, kur galime aptarti konkrečius klausimus su regiono atstovais. Na, o aš e, asmeniškai galėčiau pasiūlyti štai, ką, aišku, tai konkrečiai formaliai jau pasiūlys būsimas komisaras, bet aš manau asmeniškai, kad būtų taip pat naudinga artimai ir nuolatos bendradarbiauti su jumis. Gal netgi galima būtų suburti mažą specialistų e, deputatų grupelę, kuri nuolatos nagrinėtų uh, šios klausimus, bet čia jau jums spręsti. Bent jau mes iš komisijos pusės tikrai galėtume dirbti tokioje grupelėje, ar bent jau galėtume jūs nuolatos informuoti, pateikti įvairią informaciją, supažindinti jūs su visais faktais, tai čia jokios problemos nematome. Aš manau, kad pakankamai greitai mes jau galėsime apčiopiamiau kalbėti apie ateities e, politiką. Norėčiau šiek tiek paprašyti jūsų supratimo, kaip generalinis direktorius. Mes susi... turėjome e, nemažai dirbti, kadangi pasikeitė komisarai, jau dabar trečias atėjo ir ateities darbų, ateitie bus galbūt tas pats, galbūt kitas komisaras. Tad mums reikėjo daug e, persiorientuoti ir aš daug turėsiu asmeniškai kalbėti su ponu Hanu ir e, nemažai informacijos pateikti apie visus tos mūsų pasiruošimus naujai sangolos politikai. Aš tikiuosi, kad jis ir bus naujoje komisaro ateinančius penkerius metus. Suprantama, kad jisai turės ir savo požiūrį, savo supratimą apie tai, kaip sankulos politika turėtų ateityje atrodyti. Bet nebejoju, kad jis mielai atvyks ir į susitikimą su jumis, aptars visus šios rūpimus klausimus ir galėsime toliau nagrinėti konkretesnius pasiūlymus dėl ateities politikos. panagrinėti konkrečius klausimus susijusius su politikos vykdymu. Ir mm, aš pats mielai visą tai su jumis galėsiu aptarti. Ačiū Jums už Jūsų atsakymą. Ponas Toirė, prašom. Dėkuoju, pirmininkė. Pone Anerį, šios dienos darbo tvarkėje parašyta, kad aptarsime 2009 metų biudžeto vykdymą. O 2009 yra labai ypatingi metai, tai yra ekonominės ir finansų krizės pažymėti metai. Ir turėčiau tokį klausimą. Stengiamės dabar žiūrėti į tolimesnę perspektyvą, ruoštis naujai politikai, bet atsižvelgiant į dabartinę situaciją, tai kad valstybės narėse sumažėjo likvidumas, ekonomikos politika turi būti kaip galima griežtesnė, reikia aiškiai planuoti nacionalinės investicijas, tad aš norėčiau paklausti, kaip regionų vystimo politika prisidės prie valstybių narių gebėjimo geriau panaudoti visas galimybės. Užuot remdami silpniausius, jūs atrodo labai skatinate e, valstybės narės e, investuoti užimtumą, į darbo vietų stabilumą, e, siekiant e, išsaugoti darbo vietas iki to momento, kai ekonomika atsigaus ir atrodo, kad E, nėra didelis dėmesys skiriamas kofinansavimo daliai padidinti ir diskutuojama, ar reikėtų padidinti ar nereikėtų, bet kol tos diskusijos baigsis, tai ir krizė baigsis. Man atrodo, kad tos priemonės turėtų būti skubesnės. Ir tas kofinansavimas, jo dalies padidinimas yra be galo svarbus šiuo metu, kad e, galima būtų užtikrinti kokybiškas investicijas, ypač tose valstybės narėse, kur yra didesnės biudžeto e, surinkimo problemos. Tad aš norėčiau paklausti, kaip Jūs manote, jeigu šiuo metu negalima padidinti e, finansuojamos dalies, gal galima būtų pasiūlyti kažkokius lengvatinius kreditus valstybėms narėms, kurios nu, galėtų, kuriams reikėtų tų lėšų, na, bent jau trumpam laikotarpį, sakykime, vieniems metams. O ateityje to kofinansavimo didinimo gal vis nereikės, kai jau bus ūkis atsigavęs. Mums reikia veikti dabar. Ir aš norėčiau paklausti, ar jūs turite kažkokių galimybių, sakykime, numatyti, mokėti kreditus valstybėms narėms vieneriams metams ar panašiai, kad regioninių fondų lėšos kaip galima greičiau būtų panaudotos, nes stabilumo reikia kurti dabar, o ne po ketverių, penkerių metų. Dėkoju už klausimą. Šiuo metu yra dvi finansavimo galimybės. Viena rušis tai labai paprasta, tai yra iš ankstiniai mokėjimai, avansai. Jūs galite jais pasinaudoti, tai yra na, tokios einamosios lėšos, kurios vis laik prieinamos. Ir dauguma valstybių narių ir pasinaudojo avansinio mokėjimų galimybę 2009 metais remiantis tuo ap, ap, tomis apklausomis, kurias čia greitai atlikome. E, kita galimybė yra EIB, Europos investicinis bankas. E, šitas e, bankas yra kreditavimo galimybė, daug valstybė narėje pasinaudojo. Ir EIB yra, man atrodo, pakankamai geras nesamo šaltinis, patrauklus šaltinis, tai yra geras struktūrinių fondų partneris, patikimas partneris ir jo pagalba tikrai mums buvo naudinga ir šitas variantas veikia, ir tikrai galima jo pasinaudoti. Na, jeigu valstybės narės pasinaudotų tokią avansinių mokėjimų ir kreditų kombinaciją, galėtų pilnai patenkinti savo poreikius. Bent jau aš negavau jokių skundų, jokių raštų, kuriuose būtų paminėta, jog valstybės narės susitarė su kažkokiais ypatingais sunkumais. Gal pats mačiau asmeniškai vieną ar porą laiškų, kur buvo šiek tiek abejonių dėl avansinių mokėjimų, tvarkos ar efektyvumo ir mes nagrinėjame tos atvejus, bet bendraja prasme, bendras vaizdas yra toks, kad nėra jokių nusiskundimų dėl avansinių mokėjimų, dėl esamos situacijos. Na, o kofinansavimas turi būti, tas bendras finansavimas e, iš valstybės narės biudžeto, šito principo mes neatsisakysim ir nepaisant e, visų tų uh, cikliškumų ir mm, ciklų numatymo kitam programavimo laikotarpiai kofinansavimo dalis tikrai išliks. Dėkuoju. Madame Delichė ir paskui mm, jau artėsime prie pabaigos. Pone Deli. Ačiū pirmininkė. Dėkuoju direktoriau, kad atvykote. Aš norėčiau užduoti panašų klausimą kaip ir ponas Olbraitas, kad minėjo. Jūs pateikėte dabar keletą pavyzdžių ir minėjote Prancūziją. Prancūzija panaudos būstui, būsto atnaujimui skirtų lėšų iki 4 procentų e, skirtas lėšas ir Mes e, skirime tam reikiamas lėšasis nacionalinio biudžeto ir e, panaudojame regionų plėtros e, fondo lėšas energijos taupimo programoms. Aš todėl norėčiau paklausti jūsų, ar komisija negalėtų imtis e, toj pat priemonių, kreiptis į valstybės narės, kad e, jos efektyviau pasinaudotų naujos finansavimo programos teikiamomis galimybėmis. Gal, gal tiesiog paprastai taip, paprastai žodžiais valstybės narės pasakyti, kad štai yra galimybė, skubėkite, naudokitės taip ir taip. Na, dėl tokių konsultacijų, dėl patarimo valstybėms narėms E, pirmiausia, štai ką reikėtų pasakyti. 2009 metais mes nebuvom linkę valstybių narių regionų skatinti e, pasinaudoti bendrijos lėšomis ten, kai jau jos panaudojo savo programą, pradėjo savo programas. Kadangi programa buvo koreguojama ir valstybės narės laukė kol tie pakeitimai bus atlikti. Tad mums atrodo buvo svarbu leisti valstybėms narėms įgyvendinti jau tas patvirtintas programas, na nebent būtų kažkoks skubus atvejs, kur reikėtų papildomų lėšų. Ir daugumo šalių, įskaitant Prancūziją, vykdytos programas buvo labai sėkmingai vykdomos. Na, o dabar artėjame prie struktūrinių fondų vidurio laikotarpio e, vykdymo vertinimo ir mat, prašome įvairių, gauna vis daugiau prašymų iš valstybių narių modifikuoti jų programas. Ir aišku, čia jau galime joms jas informuoti apie įvairias galimybės ypač tuo atveju, kai e, sumažėjo galimybės finansuoti iš ankstesnių finansavimo šaltinių, sakykime, kažkokios įmonės jau yra silpnesnės ir mažiau skiria investicijoms, tai valstybės narės galite tai, tomis galimybės pasinaudoti, mes tai būtinai joms pranešime. Tik labai tai priklauso nuo pačių valstybių narių preferencijų. Nemažai iš jų, ypatingai senusios valstybės narės, jau dabar sukūrė nacionalinės e, finansavimo sistemas ir jos labai gerai veikia ir joms dabar bendrijos lėšų nereikia. Aišku, yra tam tikrų skirtumų tarp šalių ir Prancūzija yra pavyzdys tokios šalies, kur interesas, e, sudomėjimasis bendrijos lėšomis yra didesnis negu kitose senosiose valstybėse narėse. Tad mes tikrai ta šalis raginame atkreipti dėmesį į tas galimybės, bet Ką, ko jau negalime pažadėti, tai jau tikrai nespausime jų, neduosime kažkokių nurodymų ir kažko nereikalausime, nes ten yra jau privačios ir e, valstybės partnerystės klausimas ir jie ten patys susitarė, kaip ką iš kur tos pinigus ims. Bet jeigu, ypač dėl krizės, sakykime, valstybės narės susidarės tam tikrais sunkumais, tai žinoma, e, galės pasinaudoti tomis papildomis galimybėmis. Bet žinoma, dabar, kadangi tas programas teks koreguoti ir jeigu programa keisis, jeigu į preferencijos teiksis, tai mes jūs tikrai informuosim apie visas galimybės. Koks nedarbo vienas klausimas? Ir nebuvo. Pone, pone Okonė. Dėkuoju, pirmininkė. Sveiki, generalinį direktorių, sveiki atvykę į mūsų komitetą. Aš norėčiau dėl dviejų dalykų pas, e, pasisakyti. Pirmiausiai, kalbant apie Europos struktūrinių fondų vykdymą, manau, kad e, nacionaliniu lygiu E, paprastai reikia anksčiau prisidėti, bent keletą mėnesių prieš lėšų iš bendrijos fondų gavimą. Ir žinoma, būtų labai svarbu, kaip galima greičiau tą finansavimą suteikti, ypač tuose regionuose, kurie susidarės tam tikrais sunkumais. reikėtų gal suteikti tam tikras paskatas efektyviau dirbantiems regionams, efektyvė, efektyvesniems regionams. Na, dabar konkrečiau norėčiau pakalbėti. Jeigu, ne, jeigu gerai atsimenu, maždaug prieš vienerius metus Europos parlamentas paprašė komisijos pamastyti apie iniciatyvą e, Erasmus programai, Erasmus programos iniciatyvai rinktiesiams e, atstovams. Ir buvo skirta šiek tiek lėšų šiam projektui. Norėčiau paklausti, ar šis projektas buvo įgyvendintas. Prancūzijoje buvo pateikta keltą prašymų iš, iš rinktųjų pareigūnų, norėčiau paklausti, kaip ten visą tai sekėsi gyveninti. Dėkoju už klausimą. Iš tiesų, sudėtingi klausimai. Dėl pirmojo. Mano nuomonė, bet koks peržengimas nustatytų ribų yra vertas mūsų dėmesio ir kiekvieną tokį atvejį reikėtų nagrinėti. Aš nekalbėjau apie N plus 2 situaciją. 2009 metų pabaigoje, kalbant bendrai, yra keletas M plus 2 pobūdžio problemų. Bet daugiausia tos problemos yra susijusios su dviem valstybėmis - su Ispanija ir Italija. Pradėsime su jomis tikrinimo procedūras, kaip jau žinote, bet 2007 e, metais buvo pateiktas komisijos pasiūlymas. Ir iš esmės mes norėtume, kad 2008 ir 2007 metai būtų apjungti. Tai iš esmės reikštų, kad būtų M plus 3 ir M plus 4. Tad reikia viską vertinti būsimo finansavimo laikotarpio e, kontekste. Turėtume nacionalizuoti, jeigu galima tai pasakyti, asignavimus. Arba galime būti dar radikalesni ir iškelti klausimą, ar apskritai mums reikėtų pratesti M plus 2 ir M plus 3. O galutinis sprendimas galėtų būti ir toks, kad tai būtų padaryta per ateinančius 2 ar 3 metus. Vietoj N plus 2 būtų N plus 3. Ir tai suteiktų galimybę ilgesniam valstybių prisijungimo laikotarpiu, phasing in laikotarpiu. Tai yra mūsų požiūris į šitą kilančią grėsmę ir Iš esmės, pagrindinis to tikslas yra skatinti valstybių narių pastangas. Aišku, gali būti dar ir politinė galimybė. N plus 2, jeigu kalbėsime aiškiai, nėra moksliškai įrodyta kaip geriausia galimybė. Reikia nepamiršti, kad būtina atskirti skirtingus dalykus. N plus 2 yra akivaizdžiai sudėtingesnis principas teritorinio bendradarbiavimo programoms, kuriuose dalyvauja kelios valstybės, kuriuose yra skirtinga administracinė kultūra ir panašiai. O pagrindinės principas, bendrasis principas būtų paprasčiau taikomas. Aišku, ir taikant bendrą visiems vienodą principą, tos pačios priemonės taikomos atskiroms valstybėms gali šiek tiek skirtis. Dėl Erasmus vietos išrinktų pareigūnų Erasmus programos, galbūt Juanas mums galėtų steikti daugiau informacijos, bet kiek aš žinau, pradėjome studiją, tyrimą Aš pats labai palaikiau tokią iniciatyvą, bet aš suprantu, kad čia slypi ir pavojus. Pagrindinė problema tai būtų tai, kad galėtų atsirasti techniniai sunkumai, techninės kliūtis komisijos e, sistemoje. Tai aišku nereiškia, kad tyri, pro, tas tyrimas ir šita Erasmus programa yra blogas sumanimas. Jį, tai geras sumanimas, tiesiog jį reikia dar šiek tiek patobulinti. Aš dar po to jums pateiksiu daugiau informacijos apie tai, kokia yra dabartinė situacija, pateiksiu atsakymą jūsų klausimą raštu. Ten paminėsiu dar ir kitus mūsų bandomosius projektus. Bet techniniu aspektu šita programa buvo iki šiol sudėtingiausia, tai man vis tik tenka pripažinti. Iš administracinės pusės mes dar nepasiekėme tokio rezultatų, kokių norėjome. Ir moksleivių studentų Erasmus programa yra įgyventinama universitetų ir matome, kad šita programa veikia kuo puikiausiai, tad ir vietos išrinktų e, pareigūnų Erasmus programa taip pat turėtų būti iš esmės labai naudinga. Dėkoju už atsakymą ir labai lauksime jūsų atsakymo raštu, kurį pažadėjote. Dėkojam. Ačiū Jums, kaip visada buvo labai malonu lankytis Jūsų komitete. Gerbiami kolegos, gal galime perėti prie kito darbo tvarkės punkto, jau yra atvykęs ponas Oleinčiakas, tad netrukus jam suteiksiu žodį. Ir dabar atėjo laikas apsikeitimui nuomonėmis dėl ataskaitos, kurią ir pareigė ponas Oleinčiakas, dėl ES Baltijos jūros regiono strategijos ir makroregionų vaidmens sanglaudos politikoje. Pone Olinčikai, dabar žodis Jums. Dziękuję bardzo. E, Dėkoju, ponė pirmininkė. Ponis ir ponai, noriu Jums pristatyti darbo dokumentą dėl ES Baltijos jūros regiono strategijos ir taip pat e, didžiųjų regionų vaidmens ateities anglodos politikoje. Baltijos jūros strategija yra pirmoji iki šiol buvusi bendroji strategija tokiam makro regionui. Būtent todėl Baltijos jūros strategija turėtų būti laikoma bandomąją strategiją. O išvados, kurios bus į, padarytos po jos įgyvendinimo, turėtų būti panaudotos kaip pagrindas rengiant kitas Europos makro regionų strategijas. Ši strategija buvo priimta po daugelio konsultacijų, kuriuose dalyvavo ne tik ES valstybės narės, bet taip pat ir universitetai, įmonės, nevyriausybinės organizacijos. Ir aš manau, kad ši strategija yra gana sėkminga, būtent todėl, kad jos rengime dalyvavo tiek daug suinteresuotų pusių. Ši strategija turi keturis ramščius, kuriuos, kurie turi užtikrinti efektyvesnį lėšų panaudojimą. Tai yra regiono gerbuvio kelimas, padidinta prieiga prie regionų ir taip pat regionų saugumo užtikrinimas be šių keturių sričių, galbūt ateityje reikėtų dar pažvelgti dar vieną sritį, tai yra socialinis ir akademinis aspektas bei inovacijos. Makro regionų strategija galėtų plačiau įtakoti piliečių dalyvavimą ir jį paskatinti. Atspirties šios strategijos taškas buvo jau regione egzistuojančios iniciatyvos, prie to prisidėjo ES ir taip pat kitos interesuotos pusės e, valstybėse esančiose aplink Baltijos jūrą. Visų pirma, mes žinoma parengėme strategiją šiam makro regionui, po to nustatėme tikslus, kurie turėtų būti gyvendinami ir po to reikėtų įgyvendinti numatytus pagal tai projektus, kurie būtų būtent ir skirti tiems tikslams įgyvendinti. Uh, Vienas iš pagrindinių principų rengiant strategiją yra koordinuota stra veiksmų strategija, apimanti visus mūsų pagėdavimus tikslus. Šiandieną Baltijos jūros regiono strategijos tikslai yra įgyvendinami remiantis sanglaudos fondų iš esmės, bet ateityje ir kitos politinės rytis šiam regionui turėtų būti remiamos iš ES fondų. Tai bus žemės ūkio politika, žvininkystės politika, jie taip pat tyrimai ir plėtra. Strategija skatina stipresnį bendradarbiavimą tarp kaimininių valstybių, netgi jeigu jos ne visos yra ES narės. Tiesiog tam, kad apimtume visą makroregiono teritoriją. Ir taip pat tas valstybės, kurios daro įtaką Baltijos jūros regionui. Strategijos įgyvendinimas priklausys nuo valstybių narių, jų veiksmus koordinuoja Europos komisija. Noriu dar taip pat pabrėžti, kad šiandien Europos komisija neturi pakankamai išteklių, finansinių ir žmogiškojų išteklių, tam, kad galėtų veiksmingai ir efektyviai prižiūrėti visas e, strategijos įgyvendinimo sritis. Bet Yra labai svarbu užtikrinti, kad strategijos įgyvendinimo ataskaitos būtų pateiktos, jis turėtų būti, ta ataskaita turėtų būti pateikta 2011 metais ir reikėtų, kad šioje ataskaitoje būtų pateikiamos visos išvados, kurios būtų po to panaudojamos kaip atspirties taškas programos įgyvendinimo tobulinimui. Ir e, galbūt strategija remiantis tomis išvadomis turės būti patobulinta. Kokie yra pagrindiniai iššūkiai? Visų pirma, reikia diversifikuoti socialinę sistemą sistemas ir taip pat ekonominės sistemas. To reikia tam, kad galėtume perkelti ir perduoti patirtį, kurią sukaupė labiau patyrusios šalis, tokios kaip Šiaurės šalis, Skandinavijos šalis, ir jų patirtį panaudotų mažiau išsivyščiusios, mažiau patyrusios šalis, ir tobulintų savo e, tyrimus ir inovacijas. Aš manau, kad tai yra vienas didžiausių mūsų iššūkių šiandien ir taip pat ateičiai. Taip pat turėtume stengtis užtikrinti, kad e, būtų didesnis judumas šiame regione, kadangi šiandieną matome, jog gyventojai visuomenė sensta Baltijos jūros regione. Ekonominis vystimasis taip pat turėtų būti vienas svarbiausių mūsų tikslų. Dar vienas ateičiai svarbus klausimas yra biudžetas ir strategijos finansavimas. Jau buvo pasakyta, kad Baltijos jūros strategija buvo sukurta e, remiantis jau egzistuojančiomis iniciatyvomis Baltijos jūros regione, bet dėl to yra strategijai skirtas atskiras biudžetas. Turime savo užduoti klausimą, ar šio makro regiono strategija turėtų turėti atskirą biudžetą. Uh, ar tas biudžetas turėtų būti skiriamas veiksmų koordinavimui ir kartu bendrų projektų įgyvendinimui visame makro regione. Į šį klausimą dar kol kas negaliu pateikti Jums konkretaus atsakymo. Dar vienas iššūkis susijęs su strategijos įgyvendinimu. Dar šito klausimo išsamei nenagrinėjame ir tai yra transporto klausimai vandens transportas, jūro transportas, bet taip pat kelių ir geležinkelio transportas. Jo nereikėtų pamiršti, kalbant apie Baltijos jūros makri regioną. Taip pat yra klausimų susijusių su energetika. Noriu pabrėžti šiaurės e, dujotiekį. Tai tikrai yra ne hipotetinė, hipotetinis e, sistema yra iš tiesų yra reali iniciatyva ir mes esame tikri, kad tai bus iš tikrųjų pastatyta. Ar reikia nepamiršti, kokios bus to pasiekmes ekonomikai ir taip pat nacionalinių lygių gamtai, koks galėtų būti po, poveikis. Taip pat jūrų uostai, jų prieinamumas neturėtų būti pamirštas. Dar vienas klausimas, kalbant apie energetiką, tai būtų Baltijos jūros panaudojimas ir įvairių atsinaujinančių energijos šaltinių projektų įgyvendinime. Galime kalbėti apie jūrų, atsiprašau, vėjo e, turbinas, taip pat Baltijos jūros regiono galimybę gaminti biomasę, kuri gali būti taip pat panaudojama energijai išgauti. Dar vienas labai svarbus klausimas yra REACH, šio regiono prieinamumas. Šis regionas apima teritorijas, kurios labai aiškiai yra apibrieštos, o galbūt reikėtų regioną regiono teritorijos apibrėžti šiek tiek plačiau, taip konkrečiai tų sienų nenustatyti, kadangi tos iniciatyvos, kurios norime gyvendinti Baltijos jūros regione, e, turėtų poveikį ir kitiems greitimiems regionams. Tai pavyzdžiui, čia kalbu apie gamtosaugos projektus. O kai kalbame apie Baltijos jūrą, turime pažvelgti ir į upes įtekančias į Baltijos jūrą o jos teka, žinoma, per kelias valstybės narės, tiek per ES valstybių narių teritoriją, tiek per kitų valstybių teritoriją. Būtent todėl turime jau dabar apie tai galvoti, numatyti pasiekmes ir e, išvadas, kurias padarysime įgyvendinę Baltijos jūros strategiją ir taip pat kaip galėsime, galėtume įgytą patirtį panaudoti toliau. Čia Europos parlamente turėtume e, parengti rezoliuciją, galvojame apie kitus makroregionus, kurie apie Viduržėmio jūros regioną, taip pat Dunojaus baseiną, Alpių teritorijas. Turėsime remtis e, jau dabar turimą patirtimi tam, kad galėtume kitas strategijas parengti kiek galima efektyviau. Ačiū. Ačiū, ponas Teleris. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju pranešėjui. Dėkojame už darbo dokumentą, kad jį mums atsiuntėte pakankamai anksti, turėjome laiko susipažinti su juo ir dabar dar jį pristatėte, už tai dėkoju. Ir tai bus puikius pagrindas tolesnė mūsų darbų čia Europos parlamente. Manau, kad visos savokos, visi klausimai susijęs su Baltijos jūros strategija yra įtraukti į šį dokumentą. Baltijos jūra buvo anksčiau atskirta geležinės uždangos. Ir vienoje uždangos pusėje gyveno žmonės demokratinėmis sąlygomis, kitoje pusėje žmonės kentėjo diktatūros sąlygas. Laimiai visą tai jau yra praeitie O dabar atėjo mums laikas žvelgti tik į ateitį. Baltijos jūros regionas išsiplėtus Europos Sąjungai tapo Europos Sąjungos Na, dalimi ir Baltijos jūra jau tapo Europos Sąjungos vidinė jūra, kuri apjungia e, visą Europos Sąjungos teritoriją ir Aišku, kai Baltijos jūra tapo mm, ES dalimi ir jos, jos valstybės tapo ES dalimi, atsirado ir kitokių ekonominių e, sąlygų įvairių iššūkių. E, jūs apie tos iššūkius kaip tik ir kalbėjote savo pranešime. Baltijos jūros strategija yra ta strategija, kur yra ypač svarbi e, žmonėms gyvenantiems Baltijos jūros regione. Europos komisija ir parlamentas bandė atsižvelgti į kuo daugiau šių teritorijų valstybių lūkesčių. Vyko vairios konferencijos, buvo pradėti projektai. Baltijos regioną bandėme įtraukti į mūsų e, visas vykdomas politikas ir bandėme iškoti sprendimų Baltijos jūros regiono problemams. Vis tik Baltijos jūros regionas turi būti laikomas makro regionu ir todėl turi tapti lygiavertė regionų politikos dalimi. Tai tokia lygiavertė Dunaus baseinui, Viduržėmio jūros baseinui ir kitiems, kuriuos minėjote. Ir jeigu mes norime kalbėti apie sanglaudos politiką ateityje, šis klausimas iš tiesų neturėtų būti praleistas ir pamirštas. Baltijos jūros regionas nėra klausimas, kurį turime svarstyti dabar, bet jis yra ilgalaikis klausimas būtent dėl specifinių jo problemų ir iššūkių. Ir žinoma, valstybės narės turi parodyti savo norą ir pilnai dalyvauti, kiek galima intensyviau, svarstant ir renkiant Baltijos jūros strategiją jos ją įgyvendinant. Taip pat e, girdėjome raginimų ir Vokietijos vyriausybei, kad ji dalyvautų kiek galima aktyviau. Uh, Ponas Valinčikas kalbėjo apie keletą klausimų. Aš noriu porą pastebėjimų dar pridurti. Visų pirma, apie bendradarbiavimą su kaimininėmis ne ES šalimis. Žinoma, tai yra klausimas susijęs su Baltijos jūros strategija. Čia visi suprantame, kad kalbame apie Rusiją, kuri yra būtent Baltijos jūros regiono kaiminė šalis. nes tiesiog neišvengiamai tenka įtraukti bendradarbiavimą su Rusija. Ir manau, kad Europos parlamentas šitą klausimą turės svarstyti ir toliau. Ir tie, dabar dėl finansinių klausimų, kuriuos taip pat pranešėjas minėjo, tai veiksmų programos šiam, šiai programai. Žinoma, kad tos programos turi būti apibrieštos ir nustatytos kuo tiksliau. Yra daug projektų, kurie patenka į Baltijos jūros strategiją ir nebus labai lengva gauti tolesnį finansavimą visiems tiems projektams, bet manau, kad turėtume aiškiai sutarti, kad strategijos tikslai tikrai paveiks visą regioną ir jo šalis. Ir tai turėtume nuolatos pabrėžti. Taip pat dėkoju pranešėjui, kad jis paminėjo, kad Baltijos jūros strategija yra sėkminga strategija ir ji neturėtų likti vien tik tai skambiais teiginiais, bet taip pat turėtų atnešti apčiuopiamų rezultatų. Taip pat kalbėjote apie šiaurės dujotekį kad tai yra tikrai realus projektas, už tai dėkoju ir mano nuomonė yra lygiai tokia pati. Daugeliu atveju, jeigu prakalbame apie Baltijos jūros strategiją, tai labai dažnai sulaukiama reakcijų būtent dėl e, šiaurinio dujotekio. Bet mes turime nepamiršti, kad Baltijos jūros strategija yra iš tiesų daug daugiau nei tik tai šis vienas projektas. Ir visas klausimas, kaip šiaurinis dujotekis gali būti regionui naudingas. E, projektas turi būti atsakytas, nes tai tikrai e, tas projektas palies ne vien tik tai Baltijos jūros regiono šalis, bet ir visą Europos Sąjungą, visas jos valstybės narės. Tad šitas klausimas visada yra vertas diskusijų. Kitas dar klausimas yra makro regionai ir e, veiklos regionai. Ar tai yra sėkmingas principas, toks principas, kurį mes turėtume taikyti ir toliau polite, e, regioninėje politikoje? Iš tikrųjų, tai yra esminis sprendimas, esminis klausimas, dėl kurio turėsime dar diskutuoti, reikės tiesiog mums patiems apsispręsti, ar mes ir toliau bandysime problemas spręsti, skirstydami ES makro regionus, ar ne. Tokie mano pamastymai ir dėkoju pranešėjui. Um, uh, ačiū, dėkoju už labai aišku klausimą. Ponas Olbricht, ačiū pirmininkė. Aš šiek tiek skeptiškiau nusiteikęs. Svarstant strategiją Dunojaus regionui, norėčiau paprašyti pono Oleiničiako, kad jis ieškotų atsakymų į problemas ir klausimus. Nekyla klausimas, ar reikia mm, taikyti tas platesnės strategijas. Tai yra aišku. Antra, Kai kalbame apie strategiją Baltijos regionui, Dunojaus regionui ar Viduržėmio regionui, kurios jau buvo pradėtos įgyveninti, reikia turėti galvoje, kad kalbame apie ES strategiją visų 27 šalių strategiją. Visos 27 šalis nusprendžia remti Baltijos regiono strategiją ir taikyti tam tikras priemonės. Ta pati galima pasakyti apie Dunojaus regioną. Uh, kokie yra e, ES tikslai 2020 strategijos kontekste Baltijos jūros regionui. Ar norime, kad tas regionas būtų gražus ir efektyviai veiktų. Tai nėra tikslas, nes tai yra akivaizdu. Taigi klausimas kyla, kaip tai padaryti. Be, neatsakiusi tokius klausimus, tai tiesiog bus, tas dokumentas tiesiog bus uh, daugia šalių, kelių šalių santykių aprašymas, kuriuos visi parems. Ta pati galima pasakyti ir apie Dunojaus strategiją, jeigu kalbam tik apie tai, kad tai yra graži strategija gražesniam regionui, tai yra, tik kalbam tik tai apie bendradarbiavimą tarp valstybių narių ir ta strategija tampa labai ribota, ką ES gali padaryti, remdama dviš, daugia šalį bendradarbiavimą tarp valstybių narių. Ir tai nėra pakankamai išsami strategija. Tad reikia kalbėti apie, apie metodus. Jeigu judėsime link funkcinių ir makro regionų, reikia pakeisti mokėjimų sistemą valstybių narių lygmenių valstybės narės gali prisidėti prie makro regionų finansiškai, bet jeigu jos to nedarys, tai visa sistema neveiks. Reikės įtraukti naujas biudžeto linute, eilutes. Bet klausimas, ar tai turėtų būti nacionalinio biudžeto dalis, nes tuomet rizikuojame, kad valstybės narės gali nesutikti. Busimosios komisarės paklausėme, ar jinai pasisakytų už papildomą biudžeto eilutę, ji pasakė, kad ne. ir dėl institucinio palaikymo jie irgi pasisakė ne. Tai arba mums reikia pakeisti tą požiūrį ir perkelti iš nacionalinių salio uh, paketo į makroregioninį paketą, arba reikia surasti papildomų sprendimų. Kitaip Baltijos strategija uh, bus geras projektas tik tai trečiajam tikslui Bet tuomet jau reikia kalbėti ne apie 1 ar 3 procentus, bet apie 5 ar 10 procentų. Tik tai taip pasieksime kažko reikšmingo. Kita vertus, manau, kad ponas Oleiničiakas iškėlė pačius jautriausius aspektus. Čia kalbame tik tai apie sanglaudos strategiją. Čia kalbame apie visas politikas, kurios yra susijusios su sanglaudos politika. Tai yra taikoma, šita strategija yra susijusi su įvairiomis politikomis, įvairiomis politikos rytimis. Taigi reikia pakl... užduoti klausimą, ar mes norime keisti sanglos politiką e, Baltijos jūros strategijos kontekste ar ne. Jeigu ne, tuomet Baltijos jūros strategija ir Danojaus strategija bus tik tai simbolinis bendradarbiavimo dokumentas tų, tuose regionuose, tom, toms šalims. Plenarnėje sesijoje girdėjome, kad e, deputatai Europos parlamento nariai tikisi papildomo finansavimo šioms strategijoms. Bet jeigu mes kursime strategijas be prakti, praktiškai neapžvelgia, kaip bus vykdoma ta sanglaudos politika, tai e, kyla grėsmė tų projektų įgyvendinimui. negalima nieko iš tų, iš tų strategijų. Visi turi dalyvauti šiose strategijose. Tai turi būti ES strategija Europo, e, Baltijos jūros regionui. Ir aš pritariu pono Lenčikui, kad jau daug ko, daug kur, yra daug klausimų, kur ES jau nusileido, pavyzdžiui, dėl Nord Stream. Tad reikėtų ES atidžiau žiūrėti į Baltijos jūros regioną ir kitus regionus. Ačiū. Pone Rikė Mander. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjų už puikų pristatymą. Manau, kad čia buvo iškelta labai daug ambicingų tikslų, su kuriems pritariu ir dėkoju sekretariatui už puikų, už puikų bendradarbiavimą, kuris tikiuosi tęsis, kaip ir mes toliau dirbsime su šio dokumentu. Baltijos jūros regiono principai yra labai svarbus. Labai svarbu, kad ši strategija būtų skirta ne tik tai Baltijos jūrai, bet visam Baltijos jūros regionui. Strategijoje reikėtų susitelkti ne tik tai e, ties tais miestais, kurie yra prie Baltijos jūros, bet įtraukti visą, visas ES valstybės narės, kurias yra prie Baltijos jūros, nes yra labai svarbus ir visi kiti jūrin, e, vandens keliai, net nebūtinai jūrų keliai. Turiu keletą komentarų, ypač dėl ketvirto punkto šiame dokumente, kur kalbama apie ateities uždavinius. Pirmoje dalyje aiškiai atsiejamos, atskiriamos senos ir naujos valstybės narės. Manyčiau, kad pagaliau reikėtų atsisakyti tokio atskirimo, tokio klasifikavimo. Nenorėčiau, kad valstybės narės būtų taip skirstomos pagal senas ar naujas. Manyčiau, kad verčiau reikėtų kalbėti apie kiekvieno regiono potencialą ir kaip tuo potencialu galima būtų veiksmingai pasinaudoti, ypač inovacijų ir žinių prasme. Norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad šitas tikslas yra priklausomas ne tik tai bendrų nacionalinių pajamų. Čia kalbama ir apie skirtumus, vystimosi skirtumus. Bet reikėtų kalbėti ir apie skirtumus kiekvienoje valstybėje narėje, o nelyginti vieną valstybę narę su kita valstybė narė. Kalbant apie ateities uždavinius, manau, reikėtų pasistengti pasinaudoti švariomis technologijomis. Ypač pagalvoti, kaip valstybės narės galėtų prie to prisidėti. Tai yra svarbu ne tik tai aplinkosaugos prasme, bet ir ekonomikos vystimosi prasme. Dėl konkurencingumo. Regiono konkurencingumas turėtų būti irgi iškeltas į pagrindinius tikslus. Yra labai svarbu kalbėti apie iššūkius, mes, su kuriais mes susidursime dėl to, kad uh, dėl, dėl gyventojų senėjimo, dėl transporto sektorius, ypač į, e, sausumos transportas. Žinau, kad dokumente apie tai jau yra kalbama, bet man norėtųsi, kad būtų šiek tiek išsameu apžvelgti šitie klausimai. Kalbame, kalbame apie tai, kad reikia pasinaudoti atsinaujinančiais energijos šaltiniais. Manau, kad Baltijos regione tikrai yra daug galimybių atsinaujinančiai energijai. Šitame dokumente kalbama apie vėjo energiją. Labai džiaugiuosi, kad pranešėjas kalba ir apie biomasę, energiją gautą iš biomasės. Šitame regione yra labai daug miškų, taigi energetikos sektoriui, tai tikrai būtų vienas iš e, svarbių klausimų, kuris prisidėtų ir prie regioninės plėtros, regioninio vystimosi. Kur kalbama apie naudą gautą iš geresnio prieinamumo ir pramonės uh, vystimosi, geresnio bendradarbiavimo su trečiosiomis šalimis. Šitas punktas yra tikrai puikus. Dėl finansavimo. Kadangi dalyvauja čia ir komisijos e, atstovas, norėčiau užduoti klausimą. Ko tikisi komisija, ką ketina daryti dėl 20 milijonų. Kaip tol, ateityje bus vykdomas e, makro regionis finansavimas? Ponas François Alonso. Ačiū pirmininkė. Pirmiausiai norėčiau padėkoti, kad šis klausimas buvo įtrauktas į darbo atvarkę. Dėkoju tiems, kurie dirbo šio klausimu ir stengiasi paruošti programas ir tikslų gairias. Nu, kad tai, kad buvo žengtas puikus žingsnis į priekį regionios plėtros Europoje programų kūrimo srityje. Dėl augimo ir konkrečiai augimo konkrečiose teritorijose, konkrečiose regionuose. Viena jūrų bendrovė per pastarosius mėnesius turėjo problemų, negalėjo rasti laivo plaukiančio tarp Korsikos ir Sardinijos. Niekam tai lik ir nerūpėjo. Uh, Ir galiu pasakyti, kad iš Korsikos į Sardiniją reikia, jūrą reikia vykti pirmiausiai į Marselį, nėra tiesioginio jūrinio kelio. Tai iš tikrųjų tame regione, viduržėme regione yra labai daug anomalijų, keistų tokių dalykų. Taigi reikia apie tai kalbėti, reikia kalbėti apie makro regionus, kad atsikratytumėm tų anomalijų, tų nelogiškų tokių transporto sprendimų, kitų sprendimų. Aš iš tiesų esu šiek tiek nusiminęs E, nusivylęs Ispanų pirmininkavimu. Kol kas manau, kad Švedija pirmininkaudama daug aktyviau dirbo Baltijos regiono klausimų. E, Vengrija tikriausiai aktyviai dirbs Danojaus, Dunojaus regione, o Ispanija liktai viduržėmio jūroje mažai kažką nori padaryti. Taigi manau, kad mūsų komitetas turėtų aktyviai skatinti darbą šioje srityje. Mes labai džiaugiamės tuo darbu, kuris jau buvo nuveiktas Baltijos jūros regione ir, ir prašysime, raginsime komisiją toliau tęsti šios darbus. Ir matyti šiame kontekste reikėtų skatinti, kad esamos lėšos būtų kuo geriau panaudotos. O dėl sanglaudos politikos, manau, kad komisija turėtų palaikyti nuomonę, kad e, šitie makroregioniniai projektai yra naudingi kad mes galėtumėm panaudoti kuo daugiau įvairiausių išteklių ir įgyveninti šios projektus. Pirmininkė, ačiū. Norėčiau pasinaudoti irgi minutę. Fransuo Alonsi kalbėjo apie viduržėmio jūrą tai yra labai skirtingi dalykai. Kaip prisimenate, kaip žinote, Viduržėmio jūros programa e, buvo sukurta visiškai kitų politinių kontekstų, kitame politinėme kontekste, o Baltijos jūros ir Danojaus, e, Dunojaus regionų strategijos yra vis, ruošiamos visai kitame kontekste, būtent Europos anglaudos politikos kontekste. Jo šitos dvi strategijos yra paremtos visiškai kitų požiūrių ir yra sukurtos jau galiojančios politikos um, rėmuose. Tikriausiai todėl, kalbėdami apie viduržėmio jūros sąjungą, ar strategiją turėtumėm kelti visiškai kitus tikslus, ar turėtų kitus lūkesčius. Bet žinoma, turėtumėm ir mes galėti išreikšti savo nuomonę kaip regionų komitetas. Taip pat ir kalbant apie makro regionės strategijas. Bet šitos strategijos e, yra paremtos visiškai, buvo sukurtos visiškai kito, kitame kontekste. Dabar ponas Tomas Deutsch. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti poną Oleinčiaką už labai naudingą darbą. Mano nuomonė, dokumentas, kurį dabar svarstome, yra, turi labai gerų punktų. Pirmiausia, jis yra labai labai, jisai labai aiškiai iškelia klausimus ir suformuluoja problemas ir temas, apie kurias užsiminė ir ponas Olbrechtas. Kalbėsiu maždaug tą pačią linkmę. Galbūt griežčiau ir konkrečiau kalbėsiu, pasisakysiu jeigu iškeliami neteisingi atsakymai, tai ga, e, klausimai, prašau, tai gausime ir neteisingus atsakymus. Tai yra aišku, bet galime padaryti ir dar kitą klaidą - iškelti teisingus klausimus. Ponas Oleničkas tikrai iškėlė teisingus klausimus. Vis tiek galima padaryti klaidą į tuos gerus klausimus atsakant neteisingai. Taigi, Nesvarbu, ar klausimas buvo geras ar blogas, jeigu atsakymas yra blogas, tai klaida vis tiek yra pakankamai rimta. Taigi manau, kad klausimai iškelti šiame dokumente yra puikūs, jie yra gerai argumentuoti. Dabar, manau, reikėtų nekartoti klausimus, o ieškoti atsakymų. Reikia, mes turime atsakyti, komisija turi atsakyti šios klausimus ir taryba. Pritariu ponui Olbrechtui kad vienas iš svarbiausių sąjungos politikų klausimų ateityje yra kaip, kas, kas atsitiks makro regionuose, jeigu mes nekalbėsime apie makro e, regionus. Tai makro regionai neišnyks, bet e, galbūt jie Klausimas ne tai, kad ar mes paremsime makroregionus, ar jie išliks ar neišliks. Klausimas yra, kaip mes galime įtakoti, kokią įtaką galime padaryti makroregionų plėtrai. Jeigu mes remsime makroregionus, tada mes turėsime savo žodį šiame, šio klausimu. Jeigu neparemsime, neremsime, tuomet vis tiek jie toliau vystysis, plėtosis, bet mes neturėsime savo žodžio. Ir kaip jau buvo pasakyta, tai mes tiesiog uh, pasisakysime, kad taip, taip, mums labai patinka visas tas, visa tas vystimasis, nors mes ir negalime prie to prisidėti ar pasakyti savo nuomonės. Manau, reikia iškelti teisingus klausimus, o tada ieškoti atsakymų. Jeigu ES ir jos institucijos remia makroregionų požiūrį, tuomet sanglos politika pasikeis iš esmės. Taigi į šitą klausimą turime atsakyti aiškiai taip arba ne. Aš sakau taip. Žinoma, galbūt bus e, žmonių, kurie sakys ne, kurie sakys taip, bus įvairių nuomonių, bet svarbiausia suformuluoti, aiškiai suformuluoti atsakymą, nes galėsime efektyviai dirbti tik tai turėtame atsakymus. Jeigu atsakysime taip, mes remiame makro regionus, tada kils kitų klausimų, kurie jau suformuluoti šiame dokumente kokia bus finansavimo strategija, struktūra, kokia bus makro regionų struktūra, iš kur atplauks tos lėšos, ar iš valstybių narių, ar iš Europos investicijų bankų, ar iš įvairiausių Europos fondų. Prisimenu, kas buvo pasakyta prieš penkerius metus, kai kalbėjome, kai buvo e, paskirtųjų komisarų klausimai. Uh, buvo kalbama, kad makroregionai galėtų būti nauja biudžeto eilutė. Taigi, jeigu mes atsakysime taip, antras klausimas bus kaip, koksai bus valdymo mechanizmas šių makroregionų. Mes turime įvairius regionus - Baltijos jūros, Dunojaus regionus, kurie jau vystosi. Galbūt atsiras ir kitokių, kitų regionų. Jeigu turėsime regionus, kurie bus valdomi skirtingai, vėl bus, bus, bus netvarka. Uh, Tad reikia kalbėti, kaip sutvarkyti tą valdymo sistemą, kad e, ta valdymo sistema būtų suderinama. Taigi, pirmiausiai, reikia, nereikia pradėti statyti namo nuo stogo, reikia padėti pamatus, nes kitaip tas namas supirėjo. Kita vertus, reikia kalbėti ir apie teritorinę apriepti. Kaip apibriešime tuos regionus? Kalbame apie. Ar kalbame apie šalis, visas šalis, ar kalbame tik tai apie tas valstybės narės, kurios yra prie jūros, ar tik tai apie dalį tų valstybių narių teritorijos. Taigi reikia apibriežti teritoriją kita vertus, kokia bus vert, makro, makroregionų vertinimo sistema. Nemanau, kad e, tas programas reikėtų vystyti keletą metų, o tik tai paskui sugalvoti, kad reikia jas įvertinti. Ne, jeigu nusprendėme remti makroregionus, reikia iš karto nustatyti ir kaip mes vertinsime vystimasi, kad būtų galima Reikia nustatyti rodiklius, kurie būtų palyginami. Taigi, apibendrinant, dokumentas yra puikus, yra iškelta labai gerų klausimų, o dabar tikimės gauti teisingų atsakymų šios klausimus. Dėkuoju, pirmininkė. Aš nenorėčiau visko dar labiau komplikuoti. Tiesiog norėčiau išsakyti savo nuomonę. Perskaičiau šį dokumentą ir atrodo, kad regioninės plėtros politika yra pasaka be galo. Viskas priklauso nuo, ko, nuo pasirinktos temos, ar tai būtų sanglauda, ar kažkokie makroregionai, ar kažkokie laikini šalių susibūrimai į kažkokias grupės, bendradarbiavimo formas, apie tas, tos makro regionus jau ilgai kalbame. Dar paskutinėme praeito amžiaus dešimtmetyje tarybose apie tai buvo užsiminta, tad reikia nepamiršti, kur visa tai užgimė. Per daug į detalės nesileisiu, tiesiog norėčiau pakviesti jūs pagalvoti apie teritorinės anglaudos savoką. Atrodo, kad jinai dabar keičiama į makro regionų savoką, bet tai jau yra visai kitokia vystimosi dimensija. Žinoma, galima apie tą vystimąsi kalbėti iš įvairių kampų. Ir iš kokio kampo be pažiūrėtum, ar vienas ar kitas principas gali būti geras. Na dabar galim pažiūrėti į tekstą, kurį parekomendavom praėjusią savaitę. Manau, kad politinės frakcijos perėmė nemažai nuostatų iš Dunojaus baseino makroregiono dokumento. Pirmiausia, reikia aiškiai apsibriežti tikslus, žinoti, ko mes siekiame. būtina siekti, kad e, gyvendytume pažangų metodą. Dėkoju, dar turime poną Kun iš transporto komiteto, kadangi ir transporto komitetas dalyvavome šiame procese, pateik savo nuomonę, taigi labai prašom, ponė Kun. Po to ponas Gudmanis. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Iniciatyvą šioje srityje pradėjo, pateikė Švedija pirmininkamo metu ir jūs dalyvaujate sprendžiant šio klausimus, kai buvote komisarė. Dabar jau pirmininkaujate mūsų komiteto posėdžiams galima, man atrodo, pradėti galvoti apie tam tikrą pavyzdinį metodą. Ir šitas projektas tikrai dėl to gali mums pasitarnauti. Ir kaip transporto komiteto atstovas aš norėčiau pateikti keletą pastabų dėl šio dokumento. Taip, čia aiškiai vardyta strategija, keturi ramščiai, pagrindiniai prioritetai, pirmiausiai aplinkos. Uh, apsauga, tai labai gerai, aš pirmiausias dalykas. Mm, Paskui kalbama, mm, čia nebuvo kalbama apie įvairius kitus svarbius išteklius, turizmas ir panašiai, bet jeigu aplinka nebus išsaugota, tai turistai nevažiuos. Reikia dėl to aiškiai įvardinti, kokiu būdu mes valysime uh, nutekamosios vandenis, pramoninis vandenis ir kaip užtikrinti, kad vanduo būtų švarus, geros kokybės. Tai yra asmenis klausimas. Kitaip tariant, visą tai susijęs su tuo, kaip žmonės gyvenantis Baltijos e, jūros regione turėtų geras perspektyvas ir galėtų e, turėti padarės gyvenimo sąlygas. Tad e, kalbant apie pagrindinius sektorius, kuriuos reikėtų vystyti šiame regione, pirmiausiai ateina į galvą jūrų transportas, po to staklių gamybos cechai. Aš pats esu inžinierius ir manau, kad reikėtų nemažinti pramonės e, veiklos šis, šiame regione. Reikėtų toliau išlaikyti pramonės darbuotojų perspektyvas. Na, kalbant apie visą tą strategiją, jos įgyvendinimą, man atrodo, pirmiausia, reikia užtikrinti regiono prieinamumą ir čia jau iš karto iškyla transporto sektoriaus svarba. Būtina skirti dorą, e, deramą finansavimą transporto tinklų gernimui. Kalbu apie kelių, geležinkelio tinklus ir jūrų greitkelius. Kitas svarbus sektorius yra turizmo sektorius ir čia irgi reikia numatyti realistinius tikslus, kad nebūtų jokių nepraeinamų, sunkiai praeinamų vietų, kad turistai neturėtų laukti kamščiuose, nes po to tikrai nenorės grįžti į tokį regioną. Įsitrynęs mazolius ant sėdinės, sėdėdamas, belaukdamas. Toliau, kalbant apie transportą, reikėtų pagalvoti, kiek to transporto reikėtų leisti per Baltijos jūrą. Baltijos jūra ir taip jau labai um, už labai daug to transporto, labai daug laivų plaukia po Baltijos jūrą, tikrai reikėtų vengti bet kokio pobūdžio avarijų rusai transportuoja naftos produktus per Baltijos jūrą ir mes tikrai turėtume užtikrinti saugumą. Aš esu iš Pomeranijos regiono prie pat Baltijos jūros ir nenorėčiau, kad mano regiono pležai būtų užteršti naftos produktais, dėl to reikia tinkamos regioninės priežiūros sistemos. Įsivaizduokite, koks poveikis būtų aplinkai, turizmui, visas Baltijos regionas nukentėtų nuo vienos tokios katastrofos ar avarijos ir, man atrodo, transporto komitetas čia labai svarbu vaidmenį gali atlikti. Kalbant apie transportą, reikėtų visų pirma jį žiūrėti kaip į transeuropinių tinklų e, vystimo e, variklį nes transportai, efektyviam transportui užtikrinti reikia uh, gerinti uostų darbą, kad uh, tas transportavimas būtų kuo sklandesnis ir taip toliau ir panašiai. Na ir šiame kontekste aš siūlyčiau atkreipti dėmesį į tokius dalykus. Kaip galima būtų panaudoti struktūrinius fondus, regionų plėtros fondą, kaip galbūt sukurti tam tikrą modelį, kuris padėtų pasinaudoti tai skirtingais finansavimo šaltiniais, makroregionų vystimo tikslais. Kaip jau kai kas minėjo, turim pagalvoti apie pinigus, iš kur tos pinigus gauti, nes be jų tas, tos strategijos bus tik tai gražus dokumentai. Panašiai kaip ir kiti makro regionai, viduržymės regionas ar Dunojaus upės baseino regionas, reikalingas tam tikras planas, kažkokios instrukcijos, modelis, kokiu būdu reikėtų vystyti tokias e, makro regionų strategijas. Tai visai kita priemonė nei nacionalinės programos. Čia reikėtų viską žiūrėti kitaip. Reikia galvoti apie, sakykime, energetikos projektus, e, vėjo jėgainės jūroje, tinklų, elektros tinklų tiesimas, Tai projektai, kurie kerta valstybės sienas ir čia jau negalime apžiūrėti iš siaurų nacionalinių pozicijų. Reikia šalinti įvairias kliūtis, reikia spręsti erdvių planavimo problemas, teritorinio planavimo e, problemas ir galvoti, kaip suderinti energetinius tikslus su turizmo tikslais, kaip nepažeisti e, ekologiškai jautrių teritorijų. Ir tas problemas e, galima spręsti tik tai bendrai, tik tai bendarbiaujant. Ir manau, kad Baltijos jūros regionas gali tapti tokiu pavyzdiniu regionu. Dėkuoju prieš komisijos pasisakymą Įvas Gudmanis, paskutinis iš e, parlamentarų, prašom. Dėkoju už galimybę pasisakyti. Aš labai atvirai galiu suformuoluoti klausimą. 2008 vasarą e, turėjau galimybę organizuoti Baltijos jūros regiono valstybių tarybos posėdį. Tuo metu mūsų šalis pirmininkavo. Ten atvyko ponas Pybalks e, komisaras, taip pat ponas Baroso komisijos pirmininkas. Mes kalbėjome apie Europos šiaurės dujotiekį, apie Švedijos poziciją, aplinkosaugos saugumo klausimus ir taip toliau. Taip pat dalyvau taryboje posėdžio metu, kada buvo nagrinėjamas Viduržymio jūros regiono sąjungos, prašau, klausimas. Tai yra, aišku, visai kitas daiktas, bet yra tam tikrų panašumų tarp sąjungos ir Baltijos jūros regionų strategijos. Kadangi ir ten, ir ten mes kalbame apie kaiminių šalių įtraukimą. Viduržėmio jūros sąjungos atveju buvo galvojama, kaip e, reikėtų vystyti tos santykius su kaimynais pietinėme viduržėmio jūros krante, tai yra trečiosiomis šalimis. O Baltijos jūros regione daug dėmesio taip pat e, skiriama toms valstybėms, kurios nėra ES narės. Ir čia iš karto susidėrėm su problema, kaip derinti šią strategiją su kaiminystės politika, kadangi kaiminystės politikoje nėra labai konkrečiai kalbama apie tos santykius su kaimynais iš rytų. Daug kalbų, bet kaip įgyvendinti, kaip vykdyti tos santykius, čia jau nieks nežino. Ir čia galim susidurti, susidurti tam tikrų pavojami. Jeigu tokie makroregionai bus sukurti, gali kilti tam, tikrų, tam tikros trinties, pavydo. Iš tikrųjų, tokie makro regionai gali labai sėkmingai vystytis. Baltijos, Donojaus ar kiti regionai sėkmingai vystytis ir tada kils klausimas, kaip bus su, su sangaudos politika ir jos skirimų finansavimu. Kalbant atvirai, reikėtų paminėti, kad struktūrinių fondų viena iš eilučių yra pavadinta E, daugia nacionaliniams kultūriniams projektams skirtas finansavimas. Tai yra projektai, kurie, e, kurias dalyvauja kelios valstybės. Na, žinoma, nėra taip tokie populiarūs tokie projektai, nes e, daug labai organizacinio darbo. Ir jeigu kalbame apie makroregionus, tikrai nemanau, kad bus skirtas specialus finansavimas būtent makroregionams. Čia išvelčiau daug problemų. Manau, kad e, valstybės pasinaudos ypatingai tomis pačiomis eilutėmis, kurios dabar jiems yra skiriamos. Tai nebus papildomi pinigai. Antras momentas. Jeigu kalbame apie trečiasias šalis, na, esame, sakykime, patyrę jau e, demarkuodami ES išorės sieną, panaudojame uh, E, lėšų, nors tai buvo projektas įtraukiantis ir nevalstybės narės. Ir ES taip pat skiria finansavimo toms šalims, kurios yra palei jūrą, jeigu ta jūra per jūrą eina ES išorės sieną, tai vat, nebent per tokius e, kelius galima gauti finansavimo, bet specialus finansavimas tikrai nebus skiriamas. Makroregionai kyla dėl skirtingų priežasčių. Sakykime, Baltijos jūros e, aktualijos yra labai aiškios. Tai yra užteršta jūra, labiausiai užteršta pasaulyje. Yra daugybė karo laikais paliktų sprogmenų, cheminio ginklo, nieks nežino, ką su juo daryti, net NATO nežino, ką daryti. Ir e, paskui yra jūrų transporto saugumas ir kiti klausimai, yra kitų priežasčių. Yra dar tokia priežastis, kad e, aplink Baltijos jūrą tam tikrų mažiau įsivysių šalių, kurios norėtų gauti papildomos pagalbos. Tai yra suprantama. Ir pakviesta dalyvauti ir Europos komisija, kad e, jinai padėtų susišnekėti su didesnėmis kaiminėmis šalėmis, kur, su kuriamis dvišaliai santykiai nėra tokie geri. Bet mano požiūris pakankamai konservatyvaus pobūdžio. Aš bijau, kad e, gali būti kuriamas toks decentralizuotas finansavimas. E, ir tai tikrai nereikėtų eiti tokiu keliu. Dėl to Anglijos politikoje pagrindinėse gairėse reikėtų aiškiai pasakyti, jeigu mes turime reikalo su tarp nacionaliniais projektais ir jeigu jie finansuojami iš esamų finansavimo programų, nes, kaip sakiau, papildomų pinigų nėra, tai galime eiti tokiu keliu. Pavyzdžiui, antibų klaus, atveju. Čia numatyta 20 milijonų eurų suma 2010 tiesiams metams. O kaip tos pinigus panaudoti, nuo to, kaip jie bus panaudoti, priklausys, kaip tos pinigus panaudos ir kiti. Tai bus kaip tam tikras etalonas, tam tikras pavyzdys. Nemanau, kad mes numesim tos pinigus, kad juos lengvai kažkas panaudotų. Niekas tuo neapsidžiaugs. Uh, Tad čia toks pavojus kyla. Kaip, kad nepaslystume, kad gerą pavyzdį parodytume. Kaip decentralizuoti tą pinigų paskirstimą. Kaip, kad tai buvo viduržėmio jūros regiono atveju, e, toms pietų šalims e, lėšos nebus skiriamos tiesiogiai iš bendrijos, bus skiriamos per valstybės narės, kurios yra palei ES valstybės narės sieną. Ir čia yra tam tikras pavojus. Todėl aš jau norėčiau, kad būtų sukurtas naujas modelis būtent tiems daugia nacionaliniams projektams, nenaudojant papildomų lėšų, ne, jokių būdų mm, reikėtų išsitekti tose ribose, kurios numatytos dabartinėje finansavimo programoje. Tik reikėtų panduoti esamas lėšas, bet pirmiausia turime pagalvoti, kaip, kokiu būdu tos pinigus panaudoti, kaip vertinti iš tų makro regionų vystimosi E, pasiūlymus. Nes atsiras ir daugiau norinčių kurti tokius makroregionus ir jie galvos, kokiu būdu reikėtų tos pinigus panaudoti. Taigi visą tai reikia labai gerai pasvarstyti, išgalvoti, nes kitaip tikrai susidursime su problemomis. Dėkuoju, David Sweet iš Europos komisijos dar gal norėtų sureaguoti į kolegų įsakytas dviejonės ypač dėl finansavimo. Ačiū, pirmininkė, man visą laiką malonu dalyvauti parlamento komiteto, jūsų komiteto posėdžiuose, kalbėti apie makro regionės strategijas. Ne vien todėl, kad mums, man patinka šitą temą, nes tai mano darbas, bet e, Ir todėl, kad jūs visi jau žinote, iš kur tai atėjo, kur tos, iš kur ta iniciatyva atėjo, jums nereikia aiškinti naudojama ir jėvos. Manau, kad parlamentas visą laiką pateikia gerus, įdomus pasiūlymus, užduoda įdomus klausimus, pasiūlo įvairių sprendimų ir mums tas bendarbiavimas be galo naudingas, esame už viską jums dėkingi. Aš norėčiau nuraminti tuos, kurie galvoja, kad, kad praėjusios vasaros mažai kas nuveikta mm, po tų sustikimų taryboje, po tų skambių kalbų. Ne, praėjusią savaitę Stokholme vyko posėdis, kuriame dalyvavo nacionalinių kontaktinių centrų iš aštuonių valstybių narių aplink Baltijos jūrą atstovai. Taip pat buvo e, ir koordinatoriai susirinkę, pagal, dirbantis pagal 15 prioritetinių sričių, kurios numatytos strategijoje. Mes e, kelias dienas ten dirbome, vertiname kiekvieną prioritetinę sritį, žiūrėjome, kur projektai rengiami, kur jau galbūt įgyvendinami, kur yra užstrikta vėluojama, kur reikia, ar trūksta už pagalbos, trūksta finansavimo ir panašiai. Bandėme įvardinti, kas e, padėtų spręsti tas problemas ir tai labai praktiškas e, sustikimas buvo. Jisai realiai padeda įgyvendinti projektus. Ir aš norėčiau pasakyti iš savo asmenės patirties, kad tikrai re, labai retai, kada taip e, sėkmingai dirbama, duodant instrukcijas nuo viršaus, nes buvo koordinatoriai, jie jau instruktuojami iš valstybė narių, jie buvo pavesti spręsti praktinės problemas ir buvo įvairios, įvairių kitų susijusių organizacijų atstovai, visi galvoja, kokiu būdu tos pinigus geriau panaudoti arba jeigu nėra, kur gauti ir taip toliau. Taip realiai dirbama su šitos Baltijos jūros strategijos klausimais. Mes suprantame, kad reikės naudoti lėšas, kurios jau yra skirtos, tai tikrai pritariu, kad nebus nei naujų lėšų skiriama, nei naujų institucijų, nei naujų teisės aktų, e, nei naujo sekretariato. Visi ištekliai jau yra, viskas sukurta regionuose, tik tai klausimas, kaip viską padaryti. Tad kalbant apie šio regiono ateitį, turiu paminėti, kad Komisija kol kas laikosi atsargaus požiūrio. Mes nenorėtume mm, šias e, idėjas e, dauginti ir dėkti per visą Europos žemėlapį, nusėti makro regionais, žiūrime, ar pasiteisins, ar tai bus naudinga, o tada bus galima galvoti apie kitus regionus tie, kurie dalyvavo rengiant ataskaitą, pakomentavo, kaip sunku būtų dabar pernelyg daug užsibriežti tikslų, jeigu bandytume atkartoti tas pačius, tas pačias ambicijas, kaip kad buvo viduržėmė jūros regionų sąjungos atveju, tai susidurtumas tam tais pačiais sunkumais. Turime pirmą išmokti vaikščioti, paskui jau galėsime bėgti, tikrai nenorime pradėti statyti nuo stogo ar dėti vežimą prieš arklį. Uh, Mes norime pirmą sukurti tai, kas būtų efektyviau, kas veikia ir tada galėsime dėkti ir kitose regionuose. Nesileisiu penelyg į biudžeto strategijos detalės. Tai jau bus aktualiau, kai renksime kitų metų biudžetus, kai renksime kitų finansinę programą. Bet reikėtų tik tai pabrėžti, kad nereikėtų valstybėms narėms skirti pinigų proratą. ratą principų pagal numatytas taisyklės. Nes matome, kad dažnai yra vengiama finansavimo taisyklių, e, vengiama e, įvairių procedūrų, bet man atrodo, kad jas reikėtų išlaikyti. Dabar prieštarangesnis atvejis dėl 20 milijonų eurų sumos, dėl kurios balsavo Europos parlamentas, mano matydavau 60 metų biudžete. Komisija dar vertina, kokiu būdu tos pinigus galima būtų panaudoti. Ir nėra lengva tai padaryti, kodėl mes tiesiog nenumetam tų pinigų ir viskas. Todėl, kad turint pinigus, kiek jų bebūtų, net kai, tik, jeigu tik 20 milijonų, reikia visgi pagalvoti, kokiu būdu jie turi būti išleisti. Uh, tai būtų sąžininga, tai būtų protinga. Net jeigu tai yra eksperimentinis projektas, visgi pinigai turi būti panaudoti taip, kad būtų sukurta gera pridėdamoji vertė ES piliečiui, tai turime padaryti vadovaudamėsi biudžeto vykdymo taisyklėmis, apie jas nekalbėsiu, nes tai labai nuobodu, bet jūs turbūt žinote, daugiau mažiau jas dirbame, kad būtų įgyvendintas dabartinės e, tarp nacionalinės programos norim tiesiog galbūt sustiprinti kažkaip tą šiaurės regiono dimensiją įtraukiant nevalstybės narės, ypač Rusiją. Po dešimties dienų lankysimės Rusijoje pasinagrinėsim, ar yra kažkokių bendarbiavimo kliūčių, kaip jas pašalinti, kad galima būtų tą bendarbiavimą pradėti, kaip galima greičiau. Ir tai yra be galo svarbu, tai yra einame tuo keliu ir žinome, kad strategija nebus sėkminga, jeigu mums nepavyks įtraukti tų partnerių. Yra ir kitų galimybių, galima įvardinti kažkokias finansinės institucijas, kurios galėtų būti kaip patikos fondai, kaip patikėtiniai, kurie galėtų priimti dalį uh, pinigų ir paskui paskirstyti juos e, projektams, kurie negali būti finansuojami iš kitų šaltinių. Yra įvairių galimybių, visas jas vertiname, žinome, kad yra tam tikrų problemų su terminais, nežinau, kokie galiausiai tie terminai bus, bet tikrai viską vertiname, tik tai nugastaujame, kad e, mūsų e, sprendimas nebūtų priimamas kaip lengvas pinigų dalinimas. Ne, norime viską labai aiškiai griežtai reglamentuoti, kad ateityje tai galėtų būti pritaikytas didelėmis nemis sumomis, kad biudžeto priežiūros institucijos mumis pasitikėtų ir skirtų tos pinigus. Taigi tiek, man malonu visą laiką diskutuoti šios klausimus su jumis arba jūsų komiteto posėdžio metu arba dvišalių pagrindų ir panašiai. Dėkoju. Dėkoju. Baigiame diskusijas šiuo klausimu. Dar mūsų. Mes kovo mėnesį savo eilinio posėdžio metu kalbėsime dar apie tą klausimą. Jeigu jūs norėsite pasisakyti tame posėdėje, tai tiesiog e, praneškite. O ponas Leininčiakai, ar jūs norėsite pasisakyti? Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju už visus komentarus, už visus jūsų pasiūlymus. Ir savo ruoštų galiu pasakyti, kad aš esu už bendradarbiavimą, rengiant politikos kryptis makroregionams. Esame nusistatę tikslus, kurie ir apibrieš tą, sritį, kurioje bus vykdomi bendri veiksmai ir padės mums spręsti, kokie bus mūsų finansiniai poreikiai. Klausimas, aišku, lieka, kaip patenkinti tuos finansinius poreikius. Ar tai turėtų būti daroma per, vyriaus, e, per nacionalinius biudžetus, bet koordinuojant veiksmus, e, nusistatant tam tikrus prioritetus visiems bendrai, ar panaudoti e, lėšas, kurias komisija skirs atskiroms valstybėms narėms. Ir... Bet e, vis tiek galiu pasakyti, kad e, strategijos nustatyti tikslai bus prioritetiniai, iki šiol taip nebuvo. Taip pat projektai bus kofinansuojami dar iš papildomų lėšų arba iš atskiro ES biudžeto. Man atrodo, kad tai bus ateities sprendimas galbūt bus manačių, kad tai yra tolimos ateities sprendimas, bet vis tiek tam, kad būtų sustiprinti kai kurie projektai, kurie bus finansuojami iš nacionalinio e, biudžetų, jie bus finansuojami dar ir iš kitų šaltinių, pavyzdžiui, pasaulio banko ir kitų esamų ES finansinių institucijų. Šis iki sutinku reaguoti ir atsakyti į jūsų klausimus dar šiek tiek vėliau, tam, kad galėtume, galėčiau atstovauti Europos parlamento pozicijai dėl visų šitų pasiūlymų. Kadangi jau ES plėtros didžiausios bangos yra praeitie, dabar jau mums laikas pagalvoti, kaip įgyvendinti tuos projektus, kurie yra platesni nei vienos valstybės projektai. Ačiū, dar norėčiau vieną dalyką priturti. Aš tikiu, kad kovo mėnesį tas iššūkis, kai turėsime toliau konkretinti savo nuomonę, mums realiai iškils ir turėsime kalbėti konkrečiau. Ir aišku, galima bus kalbėti konkrečiau, galima bus kalbėti labai bendrais terminais, bet e, komisijos pozicija bus pristatyta vasario mėnesį, tai mes galime palaukti komisijos nuomonės ir tada sureaguoti arba galime patys jau dabar parengti savo e, nuomonę ir e, įtraukti ją į pono Leinčiako parengtą pranešimą. Iš esmės turime du pasirinkimo variantus. Arba galime pasakyti, kad tokia makroregioninė politika galėtų oficialiai tapti ES politikos dalimi ir ji galėtų tapti tarp nacionalinių principų, tam, kad ES būtų suskirstyta į tam tikras zonas, komandas, e, kai kurių e, keletų apjungtų valstybių narių, kurios yra greta viena kitos. Toks galėtų būti vienas principas ir galėtume skatinti Europos komisiją pasiskirstyti funkcijomis su tais visais regionais, kurie būtų sukurti ir ateityje. Nes matome, kad vis daugiau kyla bendrų problemų, kurios yra bendros kelioms valstybėms, narėms esančioms e, tam tikrose regionuose. Arba kitas variantas galėtų būti tai, kad tiesiog būt, remtumėmės išimtiniu principu, iš kai būtų siūlomos atskiros iniciatyvos iš atskirų teritorijų, pavienių teritorijų. Tai būtų tokia kitoks bendradarbiavimo principas. Ir tas, tos iniciatyvos atsirastų iškilus labai specifiniams klausimams, specifinėms problemams. Bet manau, kad kovo mėnesį ir nuspręsime, kaip mes toliau rengsime savo rekomendacijas. Ir taip pat noriu pasakyti, kad vasario antrą dieną vyks aukšto lygio susitikimo grupė dėl Dunojaus regiono strategijos. Bus ten išsakytos baigiamosios kalbos. Tad iš tiesų tai rodo, kad komisija ir valstybės narės juda pirmin ir mes aktyviai dalyvaujame debatuose dėl kito bandomojo projekto, būtent dėl Dunojaus strategijos. O dabar galime padėkoti pono Leinčiakui, tęsime diskusiją kovo mėnesį ir taip pat noriu paskatinti visus kolegas, net ir neformaliai, dalinti savo nuomonę ir bendrauti ir kalbėti su ponu Oleinčiaku. O dabar periname prie paskutinio savo darbo atvarkės punkto, tai yra e, po, ponas Van Nistelroj iškėlė šitą klausimą jau Tai, yra, tai bus gyventinimo pranešimas e, apie tyrimų ir inovacijų sinergiją ir joms skirtų lėšų įgyvendinimą. Pone Vanistelroj, jeigu jūs norite pristatyti e, šį pranešimą, tai žodis jums. Tam, kad nekartotume tų diskusijų dėl darbinio dokumento antrą kartą, tiesiog noriu informuoti jūs, kad mūsų pasiekta pažanga yra žymi ir dėl to svarbu parengti šitą gyvendinimo pranešimą. Kaip jūs sakėte, jau čia kalbam ir apie reglamentą dėl Europos regionės plėtros fondo ir dėl septintosios bendrosios programos. Taigi čia kalbame apie esamų programų įgyvendinimą. Ne taip kaip Baltijos jūros regiono strategija, kurią dar reikia galutinai pabaigti, Bet, o čia jau mes žiūrime į esamų programų dokumentų įgyventinimą. Ir žiūrime, kaip galėtume pateikti rekomendacijų dėl tolesnės, tolesnės energijos abiejose srityse. Mes kalbėjome su kolegomis iš ITRE komiteto. Šis komitetas tikrai turi visą reikiamą kompetenciją diskutuoti dėl septintosios bendrosios programos Tai yra programa skirta vidutinio ir mažo dydžio įmonėms. Bet mums buvo svarbu atrasti būdą, kaip bendradarbiauti ir dabar jau jums galiu pateikti informacijos, ko mums pavyko pasiekti. Mes sutarėme po labai sėkmingų dėrybų sukurti asocijuotą komitetų procedūrą 15 taisyklę 50 taisyklę. Jūs gausite visą tai ir raštu iš karto po posėdžio. Ten bus patikslinta, kokios yra kompetencijos vieno komiteto, kito komiteto ir to trečiojo komiteto. Bet regionų komitetas ir įtrio komitetas būtent ir susitarė dėl kompetencijų pasiskirstimo atsižvelgėme į tyrimų ir sanglaudos politikos tikslus ir nusprendėme, kad tie tiks, regiono komiteto ir ITRES komiteto kompetencijos turi būti lygiai vertės. Regionai svarstyt, analizuotų struktūrinius fondus, jų paramą, taip pat tyrimų politiką ekonominiams ir socialiniams projektams E, atsižvelgiant į septintosios bendrosios programos įgyvendinimą tyrimams ir taikomai veiklai. O ITRE komitetas analizuotų ir teiktų rekomendacijas tyrimų politikos klausimais ir septintosios bendrosios programos kaip tokios klausimais. O bendrosios mūsų kompetencijos apimtų rekomendacijas dėl koordinavimo, sanglaudos ir tyrimų politikos klausimais. Tokį mes pasiekėme susitarimą po labai atvirų diskusijų. Tai reiškia, kad ITRE atsidūrė tokiame pat lygyje kaip ir mūsų regionas. Mm, pranešėjas būtų e, ponas Makakis ir Iš esmės tai reiškia, kad aš parengsiu vieną pranešimą, kuris bus jums visiems pristatytas ir jis bus svarstomas kovo mėnesį mūsų komiteto posėdėje, o balsuojama bus balandžio mėnesį 26-27 dieną. Tuo tarpu ITRES komitetas dirbs didžiąją dalimi vasario mėnesį, parengs nuomonės projektą ir kovo 17-18 dieną bus dėl jos balsuojama. Taigi, mano informacija nėra labai susijusi su e, pranešimo turiniu, bet tiesiog techninę informaciją jums pateikiau ir aš tikiuosi, kad šitas mūsų sutarimas bus veiksmingas ir numatytas e, principas bus efektyvus. Ir tokiu būdu galėsime parengti mūsų bendrą poziciją dėl esamų ir būsimų priemonių, tyrimų ir taikomosios veiklos klausimais. Bet jeigu regionų komitetas sakytų, kad mes esame patys geriausi, o įtrio komitetas sakytų, kad mes esame geriausi, mes geriausiai išmanome tam tikrus klausimus, tiesiog negalėtume pasiekti bendros nuomonės, o taikant tokį principą, dėl kurio sutarėme, tai turėtų mums pavykti. Galbūt tai vyks šiek tiek netaip greitai, kaip jeigu tą nuomonę renktų atskiri komitetai, bet tai būtų politiškai teisingas sprendimas. O jeigu norėtumėte sužinoti daugiau apie 50-ąją taisyklę ir apie kompetencijų pasiskirstimą, tai galėsime jums raštu po poros dienų atsiųsti informaciją. Iš manęs šį kartą tiek. Ačiū. Dėkoju, kolegos. Yra vienas noris pasisakyti. Jeigu kas nors nori dar kalbėti, tai duokite mums žinoti. O dabar Elizabeth Shatter. Šrioderis, prašau. Na, man problemų kyla jau vien dėl iniciatyvos pavadinimo. Dėl jo gali būti nemažai klaidų. Tikrai man būtų įdomu patirinėti, ko reikia tyrimų ir taikomai, taikomosios veiklos programai ir ką jį turi bendro su sanglaudos politiką, bet norėčiau tai palikti įtre komitetui. Aš manau, kad jie tai galėtų padaryti geriausia, bet mes. Turėtume pažiūrėti, kaip įgyvendinama tyrimų ir taikomosios veiklos programa. Dabartinė situacija manęs netenkina, bet netrodo, kad galime ką nors pakeisti. Toks mano pastebėjimas. O antras dar yra klausimas, yra, e, ko mes siekiame iš to pranešimo, iš ataskaitos. Tai būtų svarbu planuojant finansavimo ateinantį laikotarpį po 2013 metų. Manau, kad tam reikėtų skirti pakankamai dėmesio. Ar toks principas, kurį jūs pasiūlėte, yra tinkamas būdas? Man dėl to kylant abejonių, bet tai yra mano nuomonė. Dar vienas klausimas, kokios tyrimų programos mes norėtume, kaip ji turėtų būti susijusi su 2020 strategija. Tai reikštų, kad mums reikėtų pergalvoti savo visą politiką, jeigu jūs manote, kad pro, e, tyrimams ir taikomai veiklai skirtos programos lėšos buvo panaudotos, paskirtos teisingai, tai galbūt tas rytis jau turėtų likti atskirta ir jos nereikėtų maišyti su kitomis programomis. Kai kuriais atvejais galima teikti, kad na, jeigu mes siekime tvarios politikos, reikia sujungti tyrimus su kitomis politikos rytimis. Bet galutinis ir svarbiausias klausimas tada būtų, ką mes finansuosime. Ar finansuosime visus įmanomus projektus, visus ateities tyrimus, Čia tada reikėtų pažvelgti į regioninės politikos vaidmenį. Ir mano klausimas tada būtų, ar reikėtų mums įkurti e, tyrimų centrą, tada iš kur mes gautume darbuotojus tokiam centrui. Galima pakviesti kvalifikuotus asmenis iš valstybių narių arba paimti naujus žmonės ir juos parengti, juos apmokyti. Ir mūsų dabartinis taikomas ekologinis, ekonominis ir socialinis principas ir turėtų būti toliau taikomas tam, kad regionai taptų inovatyvus, naujoviški ir būtų įkurta kuo daugiau tyrimų centrų. Ačiū. Ponas Kodorakis. Dėkoju. Trumpa pastabėlė. Norėčiau išsakyti. Aš asmeniškai manau, kad mūsų tikslas yra neaiškus, ko mes siekiame. Atrodo, kad pas Europos fondų panaudojimas investiciniams fondams ne visada yra pakankamai integruotas, neveda link konvergencijos regionuose, bent jau iki šiol pagal tuos kriterijus, kurie yra numatyti. Manyčiau, kad reikėtų tyrimą vykdomą regione susijęti su gamyba regione. Galbūt taip mes e, prisidėsime prie to regiono vystimo. Dėl paties teksto, ypač ketvirtame puslapyje, kur yra kalbama apie konkurencingumą kaip tikslą konkurencingumo didinimą per tyrimus ir inovacijas regionuose. Kaip suprantu, regionus reikia nukreipti tam tikros konkurencijos, kompetencijos ir nustatyti tas sritis, kurios yra pačios konkurencingiausios inovacijų ir tyrimų sritise. Jau turime pavyzdžių, ypač e, labiausiai išsivyščiusiose šalyse. Toksai požiūris nebūtinai veda link konvergencijos ir regionų vystimosi. Manau, kad tai reikia labai gerai išsiaiškinti, nes Priešingai, komisija manys, kad e, mes imsime lėšų iš programų, bet nieko nepasieksime su tomis lėšomis. Antra, tyrimų programos turi būti susijusios su regionų poreikiais, su darbuotojų tose regionuose, žemdirbių tose regionuose poreikiais. Ir tačiau komisijos ben, pagrindų sprendime to nematyti. Ačiū. Lyve kolegin, kolegin. Panas Toiro. Ačiū, kolegos. Aš nesutinku su kritika, kurią išsakė ponė Šriotel. Aš manau, kad tikrai yra naujų alternatyvų, kurias gali atnešti tyrimai ir inovacijos ir tikrai būtų naudinga bendradarbiauti su kolegomis iš šitre komiteto. Jeigu yra kažkoks klausimas, kuris yra tarp disciplininis, tai tikrai turime įtraukti įtrės, įtrė e, komiteto narius, taip pat ir biudžeto komiteto narius. Komisijos atstovai išsakė minčių, apie kurias verta pasvarstyti. Uh, Buvo pasakyta, kad tyrimų centrai nėra skirti vien tik vienai, vienam konkrečiam regionui, vienai vietovė, jie gali būti tarptautiniai. Tikrai nereikėtų stengtis mokslo ir pasiekimų ir tyrimų apriboti geografinėmis teritorijomis. Čia, kaip suprantu, yra nuomonių išsiskirimas šioks toks. Ir tam yra reikalinga aiški politika. o kad jos, ją galėtume sukurti, reikėtų nustatyti tarptautinių tyrimų centrų politikos gairės, kuriuose didžiausias dėmesys turėtų būti skiriamas inovacijoms. Technologijos ir tyrimai galėtų turėti didesnį, naudingesnį poveikį, jeigu jie nebūtų apribojami teritorinėmis ribomis. Ir visi, kurie dirbtų tokiojame centre, turi turėti galimybę vykdyti savo projektus, ir tam reikėtų decentralizuotos politikos. Tad aš pritarčiau ponui Fanistelrojui kad galėtume dirbti kartu, bet turėti tarsi du ramščius tyrimų ir taikoma veikla regionuose, būtų vienas ramstis, o kitas ramstis septintoji bendroji programa. Tam yra skirtingi ramščiai, bet dėl, tarp jų galima rasti e, bendrą politinį sutarimą. Dėkui, nematau norinčių pasisakyti, tai ponė e, Lambertai, jeigu norite dar pasisakyti, tai žodis jums. Dėkoju. Džiaugiuosi jūsų išsakytomis mintimis. Dėkoju už jas. Aš pateikiau savo pranešimo projektą, bet tie jūsų išsakyti nuogastavimai ir pasvarstymai tikrai labai svarbus. Čia iš esmės nepamirškime, kad kalbame apie įgyvendinimo pranešimą. Ne apie tikslus, ne apie, patį, e, ne apie taisyklės, visą tai jau yra aišku. Mes dabar kalbame apie patį įgyvendinimą. Ar pasiekime tokio, tokios pažangos, kokios norėjome ekonominio, ekonominio socialinių, ekologinių aspektų. Galbūt politiniai mūsų įsitikinimai ir yra šiek tiek kitokie, bet nereikėtų jų čia dabar maišyti. Antra. Pažiūrėkime, kaip mums seksis bendradarbiauti su įtra komitetu. Mes dar tik tai pradėjome tą principą taikyti. Pažiūrėkime, kaip mums seksis kitą savaitę ir, ir toliau, kaip vyks dėrybos, diskusijos ir aš tikrai informuosiu visus šešėlius pranešėjus. Ir uh, ir iš jų gausiu informacijos apie tai, kaip vyksta diskusijos. Ir kovo 18 dieną šiame komitete aš jums pateiksiu kitą ataskaitą. Bet aš manau, kad galima investuoti tikrai labai daug į tyrimus. Tyrimai iš tiesų yra paremti žiniomis, moksliniu išmanimu. reikia dėl to derinti visas tas mokslinės žinias esančias skirtingose regionuose. Inovacijos nėra kažkoks apribotas e, procesas, ten būtinas bendradarbiavimas. Tikrai jau turime nemažai patirties, kaip dirbti kartu, kaip partneriams. Tai kodėl jos nepatritaikius ir čia? Ir anksčiau tai jau buvo daroma patentus, paimkime kaip pavyzdį, patentai būdavo išduodami vienur, o pati e, produktų gamyba vykdavo visai kitur ir tai vyko pakankamai sėkmingai. Žinoma, neveltui mes sutarėme su įtrės kolegomis tam, kad tikrai žinome, kodėl tai padarėme ir tai turėtų būti teisingas sprendimas. Taip, aš suprantu, kad komitetai stengiasi draugauti vieni su kitais ir tai tikrai yra sveikintina. Jeigu nėra daugiau norinčių pasisakyti, darbo tvarkiai taip pat nėra jokių kitų punktų, tai norėčiau Jums pasakyti, kad koordinatorių, posėdį, koordinatorių reikalus aptarsime raštu. Kitas mūsų posėdis prie kitų klausimų taip pat nematau, kad būtų ką aptarti, nebent kas nors nori dabar kažką uh, svarstyti, atrodo, kad ne. Tai pranešu, kad kitas posėdis bus pusės dienos posėdis vasario 22 dieną nuo 3 valandos po pietų. Dėkoju visiems, posėdis baigtas.